Witam Państwa. We should start. Ja wiem, że, to, że dzisiaj jest poniedziałek. Sveiki visi, šiandien yra pirmadienis. Žinote, Lenkai turi tokią dainą, nemėgstu pirmadienio. Na, bet e, jau 15 valanda pirmadienio visgi reikia imtis darbo. Taigi sveiki visi, ponios ir ponai. Čia rengėme bendrus klausimus dviems komitetams. Abu komitetai turi bendrą kompetenciją ir bent jau susijusią kompetenciją, e, tai yra maisto sauga tema, kuri yra svarbi Žemės ūkio komitetui. Tačiau pirmiausia noriu pristatyti antrą pirmininkę dalyvausiančią šiame klausime. Nepirmininkaus antrai diskusijos daliai. Na ir dar klausimai yra transliuojami internetu. Dar vertimas užtikrintas į 20 kalbų, išskyrus Taigi kalbėsime apie maisto ir žemės ūkio produktų kilmės ženklinimą. Šį klausimą rengėme du komitetai. Pirmiausia, kalbėsime apie nacionalinės ženklinimo sistemas valstybės narėse, bet taip pat kalbėsime ir apie komisijos įgyvendimo reglamentą dėl savanoriško kilmės nurodymo ar kilmės vietos nurodymo, kai kalbame apie maisto produktus nuostatas, tai yra reglamento 1169 26 straipsnis ir žiūrėsime, ar tos nuostatos pakankamai atitinka e, vartotojų poreikius. Ar e, būtinybė užtikrinti didesnį skaidrumą, ženklinant maisto produktų kilmę, yra pakankami. To jau pasveikinsime kitą pirmininkę, ponę Valen iš aplinkos, aplinkos komiteto. Taip pat noriu padėkoti ponai Kaputo už tai, kad jis ėmėsi iniciatyvos surenkti šios klausimus šiandien. Taip pat noriu padėkoti visiems, kurie dalyvauja šiame sustikime ir tai galins mus aptarti šią svarbę temą, apžvelgti patirtį, valstybės narėse pasiektus rezultatus tose valstybės narėse, kur egzistuoja nacionaliniai sistemos. Galėsime įvertinti tų programų poveikį subjektams dirbantiems sektoriams, sektorioje, tai yra ūkininkams, bus dvi diskusijos dalis. Pirmiausia, bus pristatomos nacionalinės sistemos ir patirtis O antras dalis bandys atsakyti į klausimą, ar gyvendinimo aktas, nustatantis kilmės šalies ar kilmės vietos e, taisyklės, pakankamai atspindi poreikius kylančius vartotojams, siekiant skaidrumo ir visų subjektų dirbančių maisto grandinėje poreikius pačių ūkininkų. Aš pirmininkausiu pirmąjį diskusijos daliai, po to, kai išklausysime ekspertų, turėsime laiko klausimams ir atsakymams. Na, o antrąjį dalį pirmininkaus pane Valian. Ir taip pat komisijos santė generalinio direktorato atstovas pasisakys. Taigi programa yra įtempta, prašau jūsų laikytis 10 minučių kalbėjimo laiko limito. Pirmiausia, konkreti patirtis gyvenina nacionalinės sistemas, motivacija ir laukiamas poveikis. Ir pirmiausia, norėčiau pristatyti mūsų tris ekspertus. Ponas Roberto Monkalvo yra ūkininkų sąjungos koldirėti pirmininkas ir jis pristatys italų patirtį. Kitas kalbės Sebastian Helm, kuris yra maisto saugos skyriaus direktorius iš Suomijos žemės ūkio ministerijos. Ir pana Kamil Peron yra, yra iš vartotojų organizacijos ir darbuotoja atsakinga už maisto politiką. Taigi kiekvienam skirsime po 10 minučių ir pirmiausia Ponas Monkalvo, prašom. Proszę, 10 minut, 10 minut. 10 minučių jums, prašom. Sì, si, buongiorno a tutti. Labadiena, kolegos. Labai dėkoju pirmininkė už sutiktą žodį ir galimybę išdėstyti savo mintis. Kol direti iš tiesų yra e, organizacija, kuriai vadovauju aš, 47 metų ūkininkas ir e, jai iš tiesų šitai asociacijai e, vadovaujau ilgą laiką ir mes dirbame kartu su institucijomis, kurios Italijoje dirba konkrečiai maisto ir žemės ūkio srityje. Kampanija Amyka vėl e, yra viena e, organizacija, kurios, e, kuri jungia daug Italijos vartotojų bei maždaug 15 tūkstančių ūkininkų. Tai apima taip pat apie 20 tūkstančių didesnių ūkių. Observatorija agromafija taip pat yra tiek e, teisėt saugos, tiek ir piliečių, taip vadinama, stebėsenos institucija skirta kovai su nusikalstama veika žemės ūkija. Kredit. Agri organizacija besirūpinanti E, investicijomis žemės ūkija ir kurios siekia pastaruoju metu apie 4 milijardus eurus. Filiera Italija, tai yra jau e, žemės ūkio toks kaip formas, leidžiantis diskutuoti tiek apie Italijos, tiek apie Europos žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimą. Kodėlgi mums reikia daugiau skaidrumo ir daugiau informacijos vartotojams? Aš jums pateiksiu Italijos žemės ūkio ministerijos duomenis. E, ir tie duomenys surinkti po įvairių tyrimų, kurie rodo, kad 96 procentai Italijos piliečių iš tiesų prašo nurodyti ant maisto kilmės šalį. 80 procentų Italijos piliečių taip pat mano, jog perkant maistą labai svarbu įsigyti Italijoje pagamintą arba e, Italijoje e, pagamintą sudėdamasias darys ingredientus turimą maistą įsigyti. Ir e, informacija surinkta po reglamento paskelbimo, nes per praktiškai per du mėnesius buvo Europos lygiu surinkta daugmaž 200 tūkstančiai parašų reikalauti privalomo ženklinimo. Labai įdomi iniciatyva. Tai mm, yra tarsi vienas toksai aspektas - skaidrumas didesnis, informacija, bet antra vertus mes norime ir įvertinti žemdirbių, ūkininkų pastangas mm, siekti daugiau skaidrumo tai leidžia taip pat ir kovoti taip, e, su taip vadinamu sounding fenomenu. Tai yra e, trečiųjų šalių ES produktų e, padirbinėjimo praktika. Italijoje bemaž metus galioja privalomas ženklinimas pieno, pienui, geriamam pienui ir pieno produktams. Tai yra taip vadinamas įstatyminis dekretas, kuris numato, jog būtina nurodyti melžimo šalį ir taip pat pieno produkto pagaminimo arba pieno perdirbimo šalį, kas tai nesvarbu, kas tai būtų, ar jogurtas, varškė, ar kiti produktai. Taip pat turime ir tokią e, panašią schemą, kuri kol kas tik tai buvo taikoma maisto produktams pienui ir e, perdirbtam pienui. Turime taip pat ir e, schemą, kuri taikoma kviečiam, makaronam, ryžiams ir mm, pomidorų gaminiams. Čia jūs e, matote skaidrėje pavyzdžius, kaip yra ženklinimi produktai Italijoje ir e, tokio, tokie ženklinimai privalomi jau be maž metus Italijoje. Tai mes galime praktiškai įvertinti, koks poveikis konkrečiai rinkai pieno ir pieno produktų rinkoje. Mes e, pasinaudojame taip vadinamais Nielsen duomenimis ir vertiname pieno kainą. Ir pastebėjome, kad pieno kaina per metus e, padidėjo 0,1 procentų. Tai galima sakyti, kad kaina nepakito. Tuo tarpu e, pakito e, supirkimo kaina. Jinai per 18 mėnesių padidėjo 25 procentais. O tai reiškia, kad, galima sakyti, mes sugebėjome atsiliepti į vartotojų poreikį, pavyzdžiui, ant sūrių matyti ženklinime kilmės šalį. O tai nepadidino pieno ir pieno produktų kainą, galutinę kainą, nes kaina nepakito, bet galima sakyti, kad mes išskaidėme tą e, vertę ir kaštus per visą gamybos grandinę ir, kaip matote, per pastarosius 18 mėnesių net 25 procentai sugebėjome padidinti e, pieno supirkimo kainas. Tai šita patirtis e, yra teigiama, mes ją vertiname palankiai ir dėl to norėjome tą pačią schemą pritaikyti ir kviečiam, ryžiams makaronų ir pomidorų perdirbtiems produktams. Be kita ko, 27 ES šalis irgi e, pasirėmė Italijos patirtimi ir privalomai pradėjo ženklinti pieno produktus. Todėl akivaizdu, kad šiandieną tiesiog trūksta vienodų taisyklių Europoje. Ir kadangi tų taisyklių nėra, todėl labai sudėtinga atliepti piliečių poreikiams turėti tą matyti privalomą kilmės šalį. Nepaisant to, kad jūs, Europos parlamentas, ne vieną kartą jau, galima sakyti, trijose skirtingose e, rezoliucijose reikalavote, nurodėte, kad ir tą padarėte didelę daugumą, jog jūs pasisakote už privalomą kilmės vietos nurodymą produktų ženklinime. Bet e, mes žinome, kas įvyko 2018 metais, kuomet buvo patvirtinas įgyvendinimo reglamentas. Nes išriškėjo paprasta išvada, kad tiesiog piliečiams, kurie reikalauja privalomo ženklinimo ir kilmės nurodymo, e, tiesiog nėra atliepiama. Ir tokie e, poreikiai nėra tenkinami, juolab, kad parlamentas, kaip jau minėjau, ne kartą prašė tą ženklinimą padaryti privalomą. Ir dėl tos priežasties painiojama e, ingrediento kilmės šalis su e, produkto kilmės šalimi. Nes, kaip jau sakiau, tai, tai yra tik tai savanoriškas schemos ir tos schemos dėja nėra privalomos visoms šalims. Negana to, egzistuoja ir išimčių, pavyzdžiui, Mm. tam, taikomos prie, tam tikriems e, prekės e, ženklams e, ir tokius išimtis tik dar labiau apsunkina gyvenimo reglamento įgyvendinimą. Ir mūsų supratimu tai apskritai susilpnina tą įgyvendinimą, gyvendinimo straipsnį ir taip pat e, praktiškai panaikina 26 straipsnių trečiąją dalį. Tai čia aš turbūt ir staptelsiu, pabrėždamas, kad e, įgyvendinimo reglamentas tiesiog neveikia ir atėjo laikas politinėmis priemonėmis, galbūt ne per šią kadenciją, bet per kitą, pakeisti 1169 reglamentą tam, kad visoms žemės ūkio šakoms, viso, visiems maisto produktams galiotų privalomos taisyklės ženklinti e, tos produktus ir nurodyti e, kilmės šalį, o galime pasiremti tiesiog mūsų šalimi Italijos pavyzdžių. Ačiū. Labai ačiū, o dabar prašau pono Sebastian e, Helm pasisakyti, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Man didelė garbė lankytis e, jūsų klausimuose, susitikti su Europos parlamento nariais ir kitais besidominčiais čia labai įdomią temą. Netaip dažnai vyriausybės atstovai atvyksta į Europos parlamentą, atrodo, mes daugiausia kalbame su komisija. Galbūt sprendimas būtų uh, E, dažniau lankytis, e, problemų sprendimas geresnis būtų, jeigu lankytumės e, daugiau parlamente. Aš šiandien kalbėsiu apie dekretą, kurį mes priemėme dėl tam tikrų maisto produktų kilmės ženklinimo. Pristatysiu taip pat kitą dekretą, kurį mes esame pasiūlę ir pranešę apie Europos komisiją ir kitoms valstybėms narėms Ji nebuvo pažvelgta palankiai, viena valstybė narė jį kritikavo ir galiausiai neigiamą nuomonę pateikė Europos komisija šių metų vasario mėnesį. Tačiau pristatysiu detaliau visą tai, mes toliau tęsime darbą su šiuo dekretu. Pirmasis teisės aktas. Atsiprašau, reikia šiek tiek sugrįžti. Tai pirmasis dekretas buvo patvirtintas 2017 metais pavasarį, kuris privaloma tvarka reikalauja maisto gamintojams Suomijoje nurodyti tam tikrų maisto produktų e, kilmės šalį arba bent jau pagrindinį ingredientą maisto produktuose. Tai yra maisto produktai, kur naudojama kaip ingredientas mėsa ir mėsai nėra jokios ribos. Jeigu maisto produktai yra mėsos, reikia nurodyti tos mėsos kilmės šalį. Ir yra skirtingų būdų, kaip tai nurodyti. Tai gali būti konkreti šalis, arba jeigu iš kelių valstybių narių galima nurodyti, kad tai yra mėsa iš ES šalių arba ne ES šalių, arba derinius įvairius. Kita maisto produktų grupė, tai yra maisto produktais turintis pieno, kur pienas naudojamas kaip ingredientas maisto, pieno produktuose. E, pieno produktams, e, tai čia ne visiems pieno produktams taikoma, bet gana ženkliai daliai, kurios e, visuomenė laiko paprastai maisto, pieno produktais. Ir tai yra tos pačios taisyklės taikomas nurodyti kilmės šalį. Perinant prie dekreto, kuris galioja nuo praėjusiu metu pirmos birželio ir kuris dar metus galios, tai yra dviejų metų eksperimentas, tai šis dekretas turi taik, ribotą taikymo sritį, jis taikomas vien tik tai Suomijoje pagamintiems supakuotiems maisto produktams, skirtiems galutiniams vartotojams arba masiniams tiekėjams. Taigi, ta prasme, fin, suomių maisto tikėjai turi m, mm, e, tam tikrų e, nepalankių reikalavimų jiems, nes jie turi viską nurodyti, o užsienio verslas, kurie parduoda maisto produktus Suomijoje, neturi to daryti tokiu pat mastu. Bet aišku, neįmanoma numatyti taisyklės, kuri pasakytų, kad ir kitų šalių gamintojai turėtų taip ženklinti produktus, jeigu parduoda juos Suomijoje. Na, kaip tame būtų, mes visgi manome, kad dekretas geras, jis davė daug naudos ir vartotojai atrodo ir labai patenkinti šiuo dekretu. Ir mūsų pirminiai gamintojai taip pat mano, kad tai buvo naudinga e, jų ekonominiai veiklai. Tas e, kilmės šalies ženklas, kuris Suomijoje naudojamas jau seniai, tai yra viršuje nurodytas ženklas – E, tai yra, kad galėtum šį ženklą naudoti, e, gamintojas turi garantuoti, kad mėsos, žuvies ir pieno e, kilmė yra 100 procentų suomiška ir visame produkte 70 procentų ingredientų yra suomiški, tuomet gali naudoti šį ženklą. Jeigu šį ženklą naudoja gamintojai, jie tuomet neprivalo nurodyti kilmės nei pieno, nei mėsos produktams. Ir tas ženklas yra gerai pažįstamas vartotojams. Bet jeigu pasirinka nenaudoti šio ženklo, tuomet jie turi nurodyti ingredientų mėsos ir pieno kilmės šalį ant produkto ženklinimo. Na, aš neturiu tikslios daugiau informacijos, kurią pas, nurodė Italijos kolega. Žinau, kad e, šis ženklinimas populiarus tarp vartotojų ir gamintojų, bet neturime jokio ekonominio poveikio vertinimo. Jį darysime šių metų pabaigoje, nes e, šio dekreto projekto dalis buvo e, būtent šio eksperimento rezultatų pateikimas komisijai ir valstybės narėms iki kitų metų pabaigos. Toliau, antras pavyzdys ar antras dekretas kuris yra projekto formoje dėl mėsos ir žuvies naudojamos kaip ingredientas e, tiekiamos masinių tiekėjų kilmės šalies. Tas pats, jeigu yra parduodamos maisto porcijos ar valgykloje, ar ligonėje, mokykloje, arba, kas yra svarbiau, galbūt netgi restoranuose, jeigu naudojama mėsa ar žuvis, po tokia, tai gali būti ir malta mėsa, bet nekalbame apie visus produktus e, su mėsa ar su žuvimi, bet jeigu tai yra mėsos ar žuvies e, turinti porciją, reikia nurodyti, iš kur tie produktai yra. Toks nurodymas turi būti pateiktas raštu, kad nebūtų maisto tiekėjų, nekiltų pagundos pateikti klaidinančią informaciją vartotojams. Deja, šį dekretą neigiamai sutiko komisija šių metų vasario mėnesį pateikusi pareiškimą apie tai. Tam buvo daug priežasčių. Mes atsižvelgėme į pri, nu, nurodytas problemas ir parengsime naują dekreto projektą. Turbūt šį mėnesį, galbūt kitą mėnesį. Svarbiausia, ką pakeisime, kad naujasis projektas bus e, apibūdintas kaip dviejų metų eksperimentas, e, kaip ir egzistuojantis, nes komisijai nepatiko, kad tai, kad nebuvo laiko apribojimo. Taip pat norime tiksliau nurodyti, kokiai mėsai bus taikomas dekretas, nes mes iš esmės buvome pasakę, kad tai būtų e, taikoma bet kokiai mėsai ir bet kokiai žuviai. Turbūt reikės šį sąrašą šiek tiek apriboti. Komisijos nuogastavimai svarbiausia buvo tai, kad, kad mes nepakankamai vertiname, ar vartotojai mano, kad e, kilmės šalies klausimas yra kokybės klausimas ar ne. Na, mes manoma, kad vartotojams rūpi ir gyvūnų gerovė, ir maisto saugumas. Ir mes manome, kad daugeliu Suomijos vartotojų atrodo, kad maistos, maisto pagaminimas e, Suomijos sąlygomis yra šiek tiek saugesnis. Tai nelabai patiko komisijai, kuri mano, kad yra ES teisės aktų ir bet koks maistas parduodamas ES pagal apibriežtai yra saugus. Taigi ateityje nenaudokite tokio argumento. Ir dabar mes naudojame kokybės argumentą vietoj to saugumo argumento. Aš vis manau, kad e, dekreto projektas yra geras. Restoranai yra ta vieta, kur vartotojai dažnai klaidinami. Jiems parduodamas maistas ir maisto porcijos, kurie galbūt nėra, nėra iš tų vietų, iš kur jo mano tą maistą esant. Ypač kai kalbame apie mėsą ir žuvį parduodamą masinės prekybos vietose. Mm. Bet noriu pabrėžti, kad mums tai nėra protekcionistinis dekretas. Aišku, yra tam tikrų elementų, kurie vertinami kaip vidaus rinkos apsaugos priemonės, bet mums, šiaurės šalių atstovams, labai rūpi skaidrumas. Mums atrodo, kad reikia pateikti visą informaciją, kokią tik tai turi vartotojams. Ir manau, kad kilmės šalies informacija yra toks dalykas, kurį kaip teisės aktai teisės aktų leidėjai turime reikalauti, kad e, gamintojai turi žinoti, iš kur ingredientai yra pateikiami, kadangi jie tą informaciją turi, tai būtų keista, kad jie nenori jos pateikti vartotojams, nes mes žinome, kad vartotojams ši informacija yra įdomi. Taip pat norėčiau pasakyti, kad viskas nėra juoda ir balta visiškai. Vartotojai bet kokioje šalyje. Ne visada perka šalies, tu, savo šalies produktus. Kartais jie nori būtent ir ne savo šalies produktų, ar tai būtų gyvūn gerovės klausė ar kiti. Taigi e, viskas nėra taip paprasta. Tačiau svarbiausia, kad e, vartotojai turi teisę žinoti šią informaciją ir gali ją remdamėsi priimti savo sprendimus. Taigi prieš rengiant šios dekretus mes, aišku, vertiname vartotojų nuomonę, 2015 metais parengėme gana plačią studiją ir sužinome, kad 91 procentus Suomijos vartotojų domisi maisto kilmės šalies klausimų. Kitame tyrime gavom panašų rezultatą. Ir paskutinis tyrimas e, atliktas visai neseniai, gegužės mėnesį šių metų, 82 procentai E, vartotojų teigia, kad e, praei pernai e, paskeltas dekretas veikia gerai jų nuomonę. Ir paskutinis dalykas, naujas dekretas, nauja klausa, kuri rodo, kad 82 procentai vartotojų mano, kad kilmės informacija turi būti patikta restoranuose raštu. Taigi, Atsiprašau, kad viršėjau man skirtą laiką ir mielai pasiliksiu tolesnę diskusiją. Ačiū. Ačiū labai. Mes persime prie trečiojo mūsų pranešėjo Kamil Pera. Žodį suteiksime jums irgi skiriama 10 minučių. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu prancūziškai, nes iš tiesų aš kalbėsiu apie Prancūzijos patirtį ir apie vieną tyrimą, kuris buvo atliktas ir vadinosi, ką pasirinkti. Mes norėjome tiesiog surinkti daug informacijos apie Prancūzijos patirtį, bet dabar pristatysiu mūsų organizaciją BIOK, tai yra vartotojų e, Europos organizacija asociacija apjungianti 43 narius iš visų Europos valstybių ir mes norime atstovauti vartotojus, juos ginti įvairiose srityse ir konkrečiai maisto sektorija ir laikomės tiesiog pozicijos, kad vartotojai turi teisę žinoti, iš kur kilia jų vartojami produktai. Mūsų asociacijai kilmės klausimas nėra naujas. Pavyzdžiui, 12 metais net esame užsakę keturiose šalyse - Austrijoje, Prancūzijoje, Švedijoje ir Lenkijoje - tyrimą, kuriuo siekiame įvertinti vartotojų lūkesčius ženklinimo srityje. Ir buvo prieita išvados, kad 70 procentų vartotojų mano, jog jiems svarbu turėti tokį ženklinimą. 90 apklaustųjų mano, kad e, kalbant apie mėsą, jiems taip pat svarbu turėti ženklimą, taip pat 80 procentų apklaustųjų mano, kad e, tiek e, pienui, tiek pieno produktams irgi reikalingas toks ženklinimas. Kita tyrimo išvada ta, kad vartotojai nori žinoti, kokia yra kilmės šalį. E, nepakanka nurodyti ES kažkoks regionas, nes tai yra netiksli informacija. Ir galiausiai dar kita mūsų tyrimo išvada. Dabartinės etiketės dėja nenurodo, netliepia į vartotojų poreikius, nes jie nori sužinoti ne tik, kur e, produktas perdirbtas, bet ir iš kur kilęs. Remiantis e, šitais duomenimis, 14-16 metais atlikome tam tikrą tyrimą mėsos sektoriuje. Ir Europos parlamentas du sikius didelę daugumą balsavo dėl rezoliucijos reikalaujančios privalomo ženklinimo mėsai ir ne tik žaliaviniai mėsai, bet ir taip pat perdirbtai mėsai. Labai gaila, kad Europos lygiu nebuvo įsiklausyta į parlamento balsą. Mes taip pat mm, norime pastebėti, kad kai kurios šalis, tarp kurių yra ir Prancūzija, kai kurias priemonės patvirtino. Taigi pakomentuosiu Prancūzijos teisės aktą. Tai 16 metais patvirtintas dekretas, kuris įsigaliojo 17 sausio. Jisai įpareigoja gamintojus nurodyti naudotos mėsos, tai yra ingrediento kilmę, jeigu jinai sudaro daugiau nei 8 procentus. Um, um, produkto. Tai gali būti kokie nors e, perdirbti produktai, padažai ir panašiai. Lygiai tas pats yra taikoma ir pienui, jeigu pienas e, kaip ingredientas sudaro daugiau nei 50 procentų produkto. Tai yra jogurtai, grėtinės ir kiti dalykai. Taip pat e, prašome nurodyti auginimo, skerdimo e, šalį mėsos produktams ir nepasitenkiname vien tik tai ES nurodymu pienui, kaip ingredientui mes irgi prašome e, nurodyti melžimo šalį, perdirbimo šalį ir galiausiai išpilstimo šalį. Yra tam tikros išimtis, jeigu, pavyzdžiui, visi šitie etapai vyko skirtingose mm, ES šalyse. Šitas teisės aktas galios iki metų pabaigos, paskiau bus, yra užsakyta tyrimas, apklausa, vartotojo apklausa, taip pat ir gamintojų apklausa. Ir kol kas šitą nuostatą taikoma tik tai Prancūzijoje veikiantiems gamintojams. Norime įsiaiškinti, ar yra kažkoks apčiopiamas poveikis, teigiamas poveikis vartotojams. Ir čia numatėme du tyrimus. E, jie buvo atlikti 16 metais. Pirmoji, antra bus 18 metais. Taigi tuo metu, 16 metais, mes e, tyrėme 244 mėsos gaminius e, ir tuo metu priemė išvados, kad mes negalime, e, taip sakant, paklūsti didesniems gamintojams, bet atvirkščiai turime ginti vartotojų teises ir atliepti jų norą žinoti produktų kilmę. Kitas tyrimas 18 metais tyrime 269 produktus, 503 maisto produktų, 216 mėsos produktų ir vėlgi mėginome grįžti prie tų pačių produktų, kuriuos ištyrėme 16 metais. Kokios išvados? Kai kalbame apie e, kilmės ženklinimą pagal produktų tipus, tai galim pastebėti, kad pieno produktams net 89 e, iš analizuotų produktų nurodo šalies kilmę. To ir, beje ir prašo ir reikalauja mm, vartotojai. O tokius nuorodos kaip ES, ne ES, mm, maistui, tai yra konkrečiai mėsai, mm, netenkino vartotojo, o kai kurie produktai, tai yra tik tai 4 procentai tirtų produktų iš vis jokios nuorodos neturėjo ir buvo sunku įsiaiškinti, iš kokia jų kilmė. Žvelgiant detaliau ir skaidant produktų kategorijas, tai mūsų rezultatai buvo patvirtinti, nes iš tiesų pieno produktams yra Įskyrus sviestą ir sūrį, ženklinimas pasiteisina. Tuo tarpu mėsos produktams E, situacija kitokia, nes beveik pusė e, produktų nurodo šalies kilmę, tuo tarpu kitiems produktams e, apsiribuojama tik tai ES ženklinimu. Ar ES arba ne ES. Tokia kilmės nuoroda. Dabar žvelgime į kilmės nuorodos laikotarpį 16-18 metams ir mėsos produktams. Tai vėlgi konstatuojame, kad e, mūsų teisės nuostata pasiteisino, labai veiksminga buvo, ypač mėsos produktams, nes 16 metais kaip tik ir tiems produktams iš vis nebuvo jokio ženklinimo. Ir dabar tokių nepaženklintų produktų yra tik tai 7 procentai, kuriuose nieko nenurodyta. Lygiai taip pat ir um, tiems produktams, kuriuose, e, kuriems buvo nurodyta tik es arba nes kilmė, tai e, tokių produktų, kuriuose nieko neliko, tai yra tik 26 procentai. Tai yra labai pozityvus e, dalykas. Taigi, ko galime pasimokinti? Prancūzijos priemonės ir jų poveikis yra labai pozityvus, siekiant nurodyti produktą konkrečiai pieno kilmę. Skaidrumo parametrai net padidėjo daugiau nei 25 procentais, nes kai kuriais atvejais anksčiau iš vis ant produktų nieko nebuvo, dabar kai kurie buvo nurodyti tik tai S arba ne S kilmė, o dabar tokių sumažėjo. Mes bandėme palyginti tam tikrus konkuruojančius prekybos centrus, gal yra kažkokių techninių kliučių ar skaidrumo reikalavimų ir prieim išvados, kad tai yra iš tiesų įmonių politika, pasirinkimas ir negalima tvirtinti, kad tam tikriems produktų kategorijoms iš vis neįmanoma nurodyti tos kilmės. Ne, taip nėra. Ir mūsų paskutinė išvada yra ta, jog kilmė yra nurodoma didesniu šriftu, jeigu tai pateisina rinkodaros reikalavimus. O jeigu, sakykime, apsiribuojama mažu, mažu šriftu, tai galbūt siekiama tą paslėpti nurodėlę, produkto nugarėlėje nurodyti. Tuo tarpu, kai, sakykime, yra prancūzija kilmės šalis, tai ta, tas įrašas gali figuruoti net produkto priekyje. Kokia mūsų veikla? Mes iš tiesų manome, kad turime atsiliepti ir toliau į vartotojų susirūpinimą, jie nori žinoti, iš kur yra jų vartojamas pienas arba mėsa, arba šių gamin, perdirbti gaminiai. Ir taip pat e, laikomės pozicijos, kad e, reglamento 26 straipsnio trečioji dalis nepasiteisina, jinai tiesiog neveiksminga. Ir dėl to mes labai raginame vėl grįžti prie diskusijų europinių lygių ir tikimės, kad įvairios valstybių narių ataskaitos apie jų šalyse galiojančias priemonės kaip tik leis tas diskusijas dar labiau pagyvinti. Taigi, tokie mūsų duomenys. Ačiū ir būsiu pasiruošęs atsakyti jūsų klausimus. Labai ačiū visiems ekspertams. Buvo labai įdomus pranešimai. Kaip visuomet. Prašysime daugiau informacijos ir pirmiausia, pateiksime jums klausimų. Ypač jeigu norėsime išsiaiškinti apie konkrečius atvejus informacijos. Ponas Takaso, dvi minutės. Dėkoju pirmininkė. Ačiū visiems mūsų svečiams. Pranešimai iš tiesų labai įdomus. Tik norėjau priminti, kad Europoje buvo įvairiausių eksperimentų, jeigu neklistu, aštuonios šalys tvirtino nacionalinius įstatymus kilmės ženklinimui Ir akivaizdu, kad keliamas klausimas, jog reikia reglamentą peržiūrėti. Aš tik tai norėjau priminti visiems čia dalyvaujančiams kolegoms ir konkrečiai manau, kad ponas Tarabelė iš praeitos kadencijos yra pasiūlęs e, tą ataskaitą, parengęs ataskaitą, kurios pagrindų buvo patvirtintas reglamentas, bet uh, tenai buvo siūlytas privalomas ženklinimas, kuriame būtų e, tas nurodytas e, kilmės, e, kilmės šalis arba vieta. Taigi Europos komisijos narys, ponas Andriukaitis, prieš keletą savaičių pripažino, kad yra pasiekta pažangos ir siekiant privalomo ženklinimo kad e, etiketėse būtų nurodoma kilmės šalis ir tuo pat metu tai nėra naujos diskusijos dėl reglamento, nes tikimasi, jog jau naujojoje kadencijoje bus iš naujo nagrinėjama šitas reglamentas, kuris ne tik netinkamas vartotojams, bet ir daugeliui politikų, ką mes esame čia Europos parlamente nekarta ir pakartoja. Ir mes tiesiog norime tą dar kartą pasiūlyti komisijai, kad e, reglamentas būtų peržiūrėtas. Labai ačiū, ponia Gvilera. Gracias, presidente. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš noriu padėkoti kalbėjusiesiems, kurie mums papasakoja apie skirtingas iniciatyvas. Mano dėmesį atkreipė vienas dalykas. Kilmės ženklinimas nėra savitikslis. Pagrindinis tikslas yra suteikti informacijos vartotojams. Tačiau Jeigu yra suteikiama ir papildomos informacijos, kaip sakė ponas Monkalvo, e, jeigu kalbama apie gamybos e, e, įspėjimus apie gimybą, tai yra tik tai naudinga. Kaip buvo pasakyta, 25 procentais padidėjo tai, kas suma mokama ūkininkams už pieną, o vartotojai moka tą pačią kainą. E, taigi labai gerai, jeigu supirkimo kainos padidėjo, vartotojai nemoka brangiau. Manau, kad tokie pasiūlymai būtų visiems labai įdomus. Dar vienas pastebėjimas. Aš pati pasisakau už ženklinimą, bet ponia Piran kalbėjo apie Prancūzijos atvejį ir Manau, kad e, jos pristatyta padėtis gali būti vertinama kaip protekcionizmas. Skaidrumo požiūrių ta padėtis labai įdomi. Aišku, vartotojai nori žinoti e, informaciją, tačiau kilmės nurodymas neišaiškina, kaip tas pienas yra pagamintas. Žinoma, tik tai geografinė vieta. Taigi, Aš norėčiau sužinoti tik kitą medalio pusę. Viskas atrodo labai įdomu, bet kaip Paulo sakė, galbūt reikėtų pakeisti taisyklės per kitą kadenciją. Tačiau aš norėčiau sužinoti, kaip yra su protekcionizmu. Ką Jūs apie tai galvojate, kaip galėtumėm išvengti protekcionizmo? Ačiū, ačiū ponė pirmininkė. Aš e, noriu pratesti Paulo pasisakymą. Dėkoju visiems trims kalbėjusiesiems. Akivaizdu, kad e, nuostatos dabar yra per daug detalios ir reikia nustatyti tam tikrų apribojimų, todėl aš norėčiau pateikti klausimą ir komisijai, ir e, kalbėjusiesiems. Pirmiausia, ar vykdant eksperimentus yra atliekamas komisijos e, reikalavimų vertinimas. Kokios priemonės yra pritaikytos atliekant eksperimentus? E, dar e, tikslesnį klausimą pateiksiu dėl tarptautinio ženklinimo, dėl kilmės valstybės nurodymo. Aš galiu tik pasak, kartoti tai, ką sakė kolegė. <clears throat> Vien kilmės vietos nurodymo nepakanka. Mes turėtumėm taip pat kalbėti apie sudėdamasias dalis. Greta geografinės vietos turėtų būti pateikiama detalesnė informacija apie, pavyzdžiui, pieno kilmę. E, maisto produktų tiekėjai e, tiekimo grandinėje turi žinoti tikslius reikalavimus, nes etiketės yra labai svarbios teikiant maisto produktus į rinką. Gamybos e, sistemoje turi būti uh, E, turi būti įvertinama, kaip gamybos procese e, pirminis produktas buvo pakeistas. Ar etiketėse ženklinant yra visą tai įmanoma padaryti. E, kur yra, kokia yra produkto žaliavos kilmė ir kur tas produktas buvo perdirbtas, ar tik nebus trečioje valstybėje. Taigi aš norėčiau apie tai sužinoti. Sì, grazie. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, pirmininkė. Pakartočiau, ką sakė Paulo de Castro. Pirmiausia, labai reikėtų pamastyti apie Europos Sąjungoje galiojančias taisyklės, kuomet reikia nurodyti produktų kilmę. Turime vidaus rinką ir reikia išaiškinti, kaip viskas veikia. O turėčiau du klausimus. Akivaizdu, kad vartotojai maisto maisto produktų srityje visuomet nori žinoti, ką jie e, vartoja, nes dažnai jie tiesos nesako. Yra įvairių tyrimų. Ir jų metu tikrai retai kada tikrinama, kas slypi už produkte nurodytos informacijos arba ką vartotojai konkrečiai nurodė įvairiose apklausose. Taigi duomenys netikslus. Taip pat kontrolės aspektas. Mums reikėtų sustiprinti ir tiesiog e, kontrolės sistemas. Galbūt kai kuriuose šalyse tos kontrolės sistemos negalioja, o jas reikėtų įgyvendinti ir e, tikrinti. Ah, ähm, Labai ačiū pirmininkė, aš turiu keletą klausimų, e, kurie išplaukia iš prezentacijų. Pirmiausia, Suomija. Kokia buvo uh, maisto gamintojų ir vartotojų reakcija? Italijoje buvo pasakyta, kad kainos pieno padidėjo 25 procentais, bet ne vartotojams. Ar taip atsitiko todėl, kad bendrai pieno kainos mažėjo? Ar manote, kad po šviežaus pieno etiketė yra parduodama daug skirtingų pieno rūšių? Dar vienas klausimas. Didžioji dalis vištų yra šeriamos kukurūzais, kurių didelė dalis yra iš Junktinio Amerikos valstijų ir iš Suomijos, priklausomai nuo to. Tai, tai turi būti, tai turi būti nurodyta etiketė. Ponas Segniu, ačiū. Mes kalbame apie tam tikrą revoliuciją ES. Kalbame apie tai, kad reikia dar daugiau ženklinti maistą, kad būtų atžymėta, pažymėta kilmės valstybė. Tobulame Europos pasaulyje maistas turėtų būti europietiškas ir nereiktų sukti galvos dėl to, kokioje valstybėje narėjais pagamintas, nes bėgant laiku vis tiek tos valstybės narės dinks. Bet problema dabar yra ta, kad išrinktieji liaudies atstovai stoja prieš komisiją. Ir tie e, išrinktieji atstovai nori, e, rasti būdų padėti ūkininkams, kurie prašo, padėkit mums, kainos labai prastos, pažiūrėkit, kiek importuojama maisto iš trečiųjų šalių, jeigu jų nebūtų, mūsų kainos būtų geresnės. E, greičiausiai e, importuojama, e, importuojanti valstybė yra ES valstybė ir dėl to e, iškyla daug problemų ES lygio. Aš, suprantat, man, aš tikiuosi, kad jūs suprantat mano logiką. Junktinė karalystė visą laiką su tokia problema susiduria. Mes visą laiką norim pasakyti, kad tas produktas geras, nes jis yra Britanijoje pagamintas, bet mes negalime to nurodyti, nes turime ES taisyklės. Ir tada mes tarsi traktorinius principus pritaikome, vartotojai turi pasirašyti po tam tikrais standartais ir Britanijos gamintojai turi laikytis europietiškų standartų ir a, a, ieškome būdų, kaip apeiti susidariusius reikalavimus. Manau, kad yra trijų rušių vartotojai. Yra tie, kurie perka tik į kainą atsižvelgdami, tik tai kaina jiems rūpi, bet taip pat yra tokių vartotojų, kurie paremtų savo valstybę, jeigu tik galėtų. Uh, ir jie galėtų duoti centų ar pensų vietos ūkininkams, bet jie negali žinoti, ar taip iš tiesų bus. Na ir yra trečia rūšis vartotojų, kurie perka, pavyzdžiui, ekologiškus produktus ar sąžininkos prekybės produktus. Taigi, kas čia dabar vyksta, e, matysime dabar, kaip nuo kainos bus perinama prie valstybė. Pone Košev. Dziękuję bardzo dzisiejszym gościom za wykłady. Ja chciałabym... Ačiū prelegentams šiandien už jų pasisakymus. Norėčiau užduoti vieną klausimą, apie kurį daug buvo kalbama Lenkijoje pastarojame metu. Vokietijos, Vokietijoje užaugintos bulvės pardavinėjimas buvo kaip užaugintas e, Lenkijoje. Ošan e, e, centrai pardavinėjo jas kaip lenkiškas bulves, nes jie sako, kad jie jas plovė ir džiovino Lenkijoje ir todėl jos galima būtų laikyti lenkiškomis, tačiau tai yra pirkėjo klaudinėjimas. Aš manau, kad reikėtų patikslinti taisyklės, kad sukčiaujančios bendrovės nemanipuliuotų informaciją vartotojams, atsižvelgdamos į pirkėjų preferencijas. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų kalbėti iš parlamento narių? Dabar prašau tuomet atsakyti trumpai mūsų prelegentus po porą minučių, prašom. kolejności, jakże się Państwo zabierali. Tokia pat tvarka, kaip kalbėjote iš pradžių, prašom. Ok. Allora, proverò. Dėkoju, pamėginsiu trumpai perbėgti visus klausimus. Pirmiausia, dėl teisės aktų veiksmingumo vertinimo. Konkrečiai dėl Italijos ir dėl tos, to dekreto skirto pienui ir pieno produktams, tai galiu pasakyti, kad jisai galiojo 2017 metais ir po dviejų metų yra numatoma, kad bus atliekamas vertinimas. Tai yra numatyta ir 1169 reglamente. Paprastai tai yra tokia nuostata. O ir dabar, kol nėra tų išvadų, nu, Italijos kompetitinga ministerija savarankiškai atlieka savo tyrimus, kaip pavyzdžiui keitėsi pienos, pieno kainos, tiek supirkimo kainos, tiek kainos vartotojams. Ir aš jums pateikiau duomenys, tai visi tie duomenys iš ministerijos tyrimų. Ministerija kaip tik ir e, kontroliuoja kainas. Ministerija kartu su taip vadinama Nilsen asociacija atliko tyrimą metų pradžioje ir mes surinkome e, pieno kainas vartotojams ir paaiškėjo, kad kainos nesviravo. Tuo tarpu sūrio kainos e, irgi sviravo nedaug, o 25 procentais padidėjo pieno supirkimo kainos. O kaip žinote, kontekstas yra labai sudėtingas ne tik Euro, e, Italijoje, bet ir Europos Sąjungoje. Ir mūsų supratimu tai tiesioginis ženklinimo reikalavimų poveikis. Todėl mes pozityviai vertiname šitą e, ženklinimą, nepaisant to, kad šiandien ES padėtis yra sudėtinga. Dabar dėl kilmės nurodymo. Kilmės nurodymas yra jau pirmas žingsnis. Jeigu yra neutrali informacija, piliečiai tiesiog gali rinktis. Gali rinktis, sakykime, savo šalies produktus. Taigi tai yra ta neutrali informacija, leidžianti piliečiams e, bent jau pasirinkti. Ir yra tokių vartotojų, kurie rinksi savo šalies produkciją, bet tyrimai rodo, kad ne visi vartotojai bus tokie kabutėse, nacionalistai. Taigi etiketėse nurodyti neutralią informaciją kitas įk pasiteisina. Akivaizdu, vartotojai nori daugiau informacijos, jie nori daugiau, daugiau žinoti, kaip e, yra, koks poveikis aplinkai, ar atsižvelgiame į, vartot, į, į darbuotojų teises arba gyvūnų sveikatą. Taip, kilmės šalies nurodymas e, taip pat leidžia, taip sakant, ir kliautis tomis taisyklėmis, kurių privalo laikyti žemdirbėjai. Bet man nerima kelia ta savarankiška ženklinimo sistema. Mm, pavyzdžiui, Anglijos e, prekybos centruose tas to ženklinimo uh, sistemos e, nepatikė tos neutralios informacijos, bet tarsi verčiami vartojai iš turimos informacijos rinktis vieną, o ne kitą produktą, užuot jiem pateikus tokią neutralią informaciją. Ir kitas pasivėjimas dėl kontrolės. Taip, kontrolės sistema yra labai svarbi. Italijoje net ir visos teisės saugos institucijos įsitraukusios į šį darbą ir bandome kontroliuoti etiketes, nurodoma informacija, net ir atskirai e, ministerijų padaliniai. Taigi informacijos kontrolė tikrai e, susiję ne tik su ženklinimo prievolės laikymosi, bet taip pat ir su kitomis nuostatomis. Dėkui. Ačiū, prašom dabar jūs. Ačiū, pana pirmininkė. Buvo iškelta gana įdomių klausimų, nežinau, ar tokia pat tvarka atsakysiu į juos. Ponui Kastro galiu pasakyti, kad aš visiškai su jumis sutinku. Suomijoje mes tikime, kad reikia vienodų taisyklių visoje Europos Sąjungoje, bet mes manome, kad kilmės šalies ženklinimas yra trokštamas pirkėjų ir to mums reikia. Jeigu galima tai būtų įvesti visose šalikės, tai šalise tai būtų situacija daug geresnė negu dabar kuomet vykdomi skirtingi eksperimentai įvairiose šalise. Taip pat įdomų klausimą iškėlė ponė Garcija dėl gamybos sistemų. Kad nepriklausomai nuo to, kad galime žinoti kilmės šalies šalį, bet nieko nežinoma apie gamybos sistemą. Tai visiškai teisinga, bet manau, kad kilmės šalies klausimas yra sprendžiamas lengviausiai, nes informacija turima, maisto E, gamybos įmonės e, turi tą informaciją ir gali ją pateikti. Dėl gamybos sistemų tai nėra e, sistemų, bent jau ne visose valstybės narise, kad žinotume, kokia yra gamybos sistema taikoma gaminant maisto produktus, todėl tai atsirastų papildoma administracinė našta reikalaujant tokios informacijos. Pavyzdžiui, gyvūn gerovos taisyklės, kitos taisyklės, tai Čia egzistuoja pakankamai geros sistemos, nors ir neprivaloma teikti šią informaciją, bet ją galima teikti Danijoje, pavyzdžiui, tu, jie turima gerai veikianti gyvūnų gerovės sistema, kad tuomet iš karto matoma, e, perkant maistą, kokiai gyvūnų gerovės grupiai priklausė gyvūnai, iš kurių pagamintas maistas. Pono Dorfmano klausimas dėl kontrolės sistemų. Ar mes turime būdų kontroliuoti tą kilmės šalies ženklinimą, jeigu jis egzistuoja. Tai taip pat svarbus klausimas. Aš esu turėjęs patirties maisto kontrolės rytyje, bet turim, jeigu turėtume visos Europos taisyklės dėl šalies kilmės šalies, tai ir jos būtų žinomos vartotojams, tai jie iš karto pamatytų, ar kas nors pažinėjo tas taisyklės ir tuomet uh, kontroliavimo institucijos gautų informacijos greitai, jeigu nebūtų ženklinamas tas maistas. Ta, tokios patirties turime e, Suomijoje iš e, mėsos ir pieno produktų ženklinimo. Dar kitas ponas iš Vokietijos klausė, ar e, kiaulė yra suomiška, jeigu jį užauginta e, braziliš, šeriant braziliškai sojos miltais. Na, žinoma, yra suomiška, aišku, nepaslėpsime nuo, nuo fakto, kad naudojami skirtingi pašarai, bet yra daug skirtumų ir gamybos sistemos, e, ir šalies viduje, ir skirtingose šalise. Ir paskutinis e, paveiksliukas mano prezentacijoje rodė keulę su uodega. Na, mano šalyje bent jau didelės keulės vis dar turi e, uodegas. Taigi, aišku, Aišku, mums turi rūpėti, nu, kaip auginamos keulės ir kitose šalise, bet negalime kol kas sakyti, kad viena keulė geresnė už kitą. Ačiū, pirmiausia, sureaguosiu į tai, ką ponas De Castro pasakė. Europos vartotojų organizacijos požiūrių mes remtume ES masto taisyklės dėl ženklinimo, nes tuomet būtų prieinama informacija visiems vartotojams ES. Tai galėtų būti vienas iš prioritetų kitai kadencijai parlamente. Panos Aglera klausimas. Dėl to, ar kilmės šalies ženklinimas yra protekcionistinė priemonė. Iš vartotojų perspektyvos žvelgiant tikrai ne, nes vartotojams pateikiama faktinė informacija, iš kur yra maisto produktas. Aš neminėjau nieko apie gamybos sistemą savo pasisakymę, bet tai, ką aš sakiau, yra tai, kad kai kurie operatoriai naudoja kilmės šalies ženklinimą kaip rinkodaros priemonę, kai tai atitinka jų strategiją. Ir dažniausiai tuomet, kai maistas ar ingredientai pagaminti šalies viduje. Mums vartotojų organizacijoms svarbu, kad operatoriai pateiktų tą pačią informaciją, nepriklausomai nuo to, iš kur yra maistas, kad vartotojai galėtų pasirinkti informuoti. Ir jie galėtų rinktis ar šalyje pagamintą maisto produktą pirkti, ar pirkti iš kitos šalies maistą, nes jis yra gerai žinomas, turi gerą reputa reputaciją, taigi tai yra vartotojų pasirinkimas. Vartotojams tiesiog reikia skaidrios informacijos, kad galėtų pasirinkti. Toliau, pono Dorfman klausimas dėl to, kad skiriasi tai, ką vartotojai sako ir ką jie daro supermarkete. Na, yra daug apžvalgų, kurios sako, kad vartotojai nori kilmės informacijos, Yra studijų, kurias vykdė ir komisija, Eurobarometro tyrimų. Na, studijas, studija dėl pieno kilmės ženklinimo. 83 procentai vartotojų pasakė, kad jie pasirengė mokėti ir šiek tiek daugiau, kad gautų tokią informaciją. Taigi net tas noras mokėti iš kai kurių vartotojų pusės e, rodo, kad jeigu ver, vertiname kažkaip paklausą, tai šis dalykas kalba už savęs, tai tikrai svarbu vartotojams ir jie tikrai nori žinoti, iš kur yra atvežtas maisto produktas. Labai ačiū. Baigiame pirmąją diskusiją ir išklausėme ekspertų pasisakymus, išklausėme e, parlamento narių klausimus ir atsakymus į tuos klausimus kurios pateikė ekspertai. Labai ačiū. Manau, kad dabar galime pakviesti kitą ekspertų grupę pagal darbo atvarkę. Dabar perduodu pirmininkamą ponai Valen, kuri yra aplinkos komiteto pirmininkė. Ir prašau jums pirmininkauti antrąjį dalį. Tuo tarpu prašome ekspertus užimti vietas čia prezidiume. Prašom, ponia pirmininkė, jums žodis. Ačiū pirmininkė Sikerski už tai, kad pirmininkavote pirmai daliai, kad surengėme kartu šią diskusiją kartu su mūsų komitetu. Man teko kalbėti pirmininkauti antrai daliai Tai yra sektorinis požiūris į kilmės šalies e, ženklinimą ant maisto produktų. Maisto produktų ženklinimo klausimas, ypač kilmės pažymėjimas yra labai svarbus aplinkos apsaugos komitetui ne tik dėl to, kad tai yra mūsų kompetencijos rytis, bet ir dėl to, kad tai yra susiję ir su maisto sauga. Atsakomybė e, prieš Europos piliečius, vartotojus ir už jų sveikatą yra svarbus aspektas, e, su kurio dirba aplinkos komitetas. Tai yra stebėsnos priemonės, e, siekiant užtikrinti tokius iššūkių sprendimą kaip sukčiavimas maisto produktų gamyboje, vartotojų pasikeimas ir maisto grandinės veikimas. Dvi rezoliucijos patvirtintos plenarinėje sesijoje aplinkos komiteto iniciatyva 15-16 metais dėl kilmės šalies ženklinimo e, maisto produktų pagamintų iš mėsos, perdirbtos mėsos ir privalomų nuostatų ženklinant maisto kilmės vietą, rodo parlamento sudomėjimą šiais klausimais. Abiem atvejais buvo reikalaujama daugiau reguliuoti šią sistemą, atsižvelgiant į tai, kad didelė dauguma vartotojų nori daugiau žinoti apie maisto kilmę ir jo kokybę. Taigi antroji diskusija bus skirta klausimai, ar gyvendimo reglamentas 2018 patvirtintas mažiau negu prieš savaitę yra e, pakankamas, kad pakankamai aiškumo e, suteiktų privalomam kilmės šalies ženklinimui ir užtikrins e, tą skaidrumą, kurio nori vartotojai ir tuo pat metu atsižvelgtų ypatingą e, gamintojų, e, ypatingus gamintojų poreikius. Na ir šią progą mes pakvietėme tris ekspertus pasiaiškinti šios klausimus. Pane Dorota Kozlovska. Labadiena, ji yra teisės aktų ir maisto saugumo direktorė e, Lenkijos maisto žemės ūkio ministerija, ponas Dirk Jakobs, e, generalinio direktoriaus pavaduotojas e, Food and Drink Europe organizacija ir panas Paulo Kara, internacionaliai ryzį direktorių valdybos pirmininkas. Ir po to išklausysime ir Europos komisijos nuomonę, pana Aleksandra Nit Kalakopulų, kuri yra skyriaus atsakingo už maisto informacijos ir, ir sudėti vadovė ir pateiks inform, pagrindinę informaciją apie patvirtintą gyvenimo aktą. Lauksime po to diskusijos, bus laiko užduoti klausimus. Na, o dabar pirmiausia žodis Donatai, Dorotai Kazlovskai, prašom. Žodis jums dešimčiai minučių. Prašom. Šanovna panį Pšivonė. Gerbiamas ponė, pirmin... Gerbiama ponė pirmininkė, ponės ir ponai, labai ačiū už kvietimą ir už galimybę pristatyti Jums Europos komisijos įgyvendinimo reglamentą 2018-775. E, Neseniai jis buvo paskeltas ir aš norėčiau pristatyti Lenkijos gamintojų nuomonės Jums. Atstovaujame skirtingiems maisto gamybos sektoriams, atstovaujame gamintojus, kurie perdirba galutiniam vartojimui skirtą produkciją. Tie produktai gali būti tiesiogiai teikiami prekybai, mažmeniniai prekybai, Įgyvendinimo reglamentas yra taikomas pagrindiniam teisės aktui. Tai yra 2011 metų e, reglamentas numeris 1169 dėl e, maisto informacijos tiekimo vartotojams. Ir ten yra kalbama apie pirminių maisto produkto sudėdamųjų dalių kilmę. Pristatomi labai konkretus atvejai E, štai vienas iš atvejų yra toks, kai e, pirminės žaliavos produktai, e, žaliavų kilmė nėra ta pati kaip galutinio produkto kilmė. Toks atvejs yra įmanomas, jeigu bent dvi sudėtamosios dalys yra iš skirtingų vietų. Todėl pardavėjai turi išanalizuoti produktus ir visų pirma išsiaiškinti, kokios yra sudėdamosios pirminės dalys. Tai pasakytina apie produktus, kurie, ant kurių yra nurodyta jų kilmė. Kalbame apie dvi skirtingas galimybės. Pirmiausia, kalbame apie tai, kai uh, kilmės, uh, kilmė nurodoma privaloma tvarka, tai yra 26 straipsnio antro punkto A papunktis, arba kitas dalykas, kai informacijos suteikimas yra neprivalomas taisyklės nėra taikomos geografinėms nuorodoms ar registruotiems prekės ženklams. Mes suprantame, kad atskiri teisės aktai bus taikomi šiuo atveju ir bus atliktas rinkos tyrimas. Komisija dėl to nuspręs ateityje, kiek aš suprantu. Verslo požiūriu tam, kad ta taisyklė galėtų būti pritaikyta ir greičiausiai galvojant apie valstybių narių kontrolės institucijų e, atvejį, aš čia galvoju apie Lenkiją, Būtina suprasti, koks yra pirminės sudėdamosios dalies apibrėžimas. 2011 m. 1169 reglamente yra apie tai kalbama. Reglamentas susideda iš dviejų dalių. Atskiriems produktams taikomos interpretacijos skiriasi pirminė sudėdamoji dalis yra svarbi tuo atveju, kai jis sudaro daugiau negu 50 procentų galutinio produkto. Taigi atsiveria skirtingi go interpretavimo galimybės. Reglamentai bus taikomi nepriklausomai nuo to, kaip nurodyta kilmės valstybė. Tai gali būti e, piktograma arba e, žodinė informacija arba simbolis e, atspindintis tam tikrą vietą ar geografinę e, zoną. Maisto gamintojams, e, ypač tiems, kurie maisto produktus gamina iš pirminių žaliavų, yra labai svarbu, kad e, tokie reikalavimai e, būtų taikomi tik tais atvejais, kai produktas tikrai yra iš tos vietos, jeigu tos tam tikram regionui būdingas produktas yra pagaminamas kitame regione, tai nebūtinai turi būti nurodoma. Produktai, ant kurių yra geografinės nuorados susijusios su produkto gamyba ar jo gamybos metodu, nebūtinai bus taikomi viso produkto kilmiai. Pavyzdžiui, vengriškas guliašo sriuba labai populiari. Tai nebūtinai e, reiškia, kad ta sriuba yra pagaminta Vengrijoje. Užtenka, jeigu toje sriboje yra pakankamai paprikos ir mėsos, pakankamai prieskonių. Lygiai taip pat mes galim kalbėti apie olandišką padažą. Tai nėra geografinė nuoroda, tai yra tik tai gamybos metodas, jeigu tai pagaminta iš sviesto. Dar vienas dalykas. Pažiūrėkime į lūkesčių siejamus su šiuo reglamentu. Kiekvienas ES reglamentas yra siejama su tam tikrais lūkesčiais. E, maisto perdirbiai nori, kad reglamentas būtų aiškus ir kad jį būtų lengva gyvendinti, kad jį būtų lengva pritaikyti maisto operatoriams. Interpretavimo marža turi būti kuo mažesnė, o gamintojai aišku nori, kad taisyklės būtų suderintos visos ES lygių. Čia kalbame apie e, pirminių sudėdamųjų dalių kilmę. Vadinasi, nuostatos turi būti taikomos visoms valstybėms narėms e, mano minėtasis paskutinis punktas yra siejamas su suderinimu vartotojų lūkesčių. Daug skirtingų valstybių narių dabar kelia skirtingas e, e, kilmės ženklinimo taisyklės. Dėl to įmoninkams, verslininkams sudarys daug teisinio neiškumo. Kalba apie nacionalinės nuostatas, kurios nėra labai plačiai žinomos. Reikalavimai skiriasi ir projektai, kurie yra įtraukti į, į reglamentą, turi būti išverčiami visas kalbas, tačiau neaišku, ar iš tiesų jie bus įgyvendinti, taigi teisinė padėtis labai neaiški. Taip pat nelabai suprantama, ar e, kada yra taikomas abipusio pripažinimo principas. Skiriasi ir e, taisyklėse numatyti kriterijai, kai kurios e, maižmenės priekybos grandinės rinkos veikėjai naudojasi vietos reglamentais ir e, siekia, kad būtų sukurtos neformalios taisyklės. Tokių problemų matome skirtingos ES rinkose, nacionalinės nuostatos yra staigumos skirtingiams kriterijams. Nuo dabar pažiūrėkime į tai, kokiu pranašumu atneša ką tik minėtasis reglamentas. Žinia, jis bus taikomas visose valstybėse narėse, taigi bus pasiektas tam tikras harmonizavimo lygis visos ES lygmenių bus numatytas lankstus kilmės ženklinimo mechanizmas. E, įvairiais būdais bus galima nurodyti pirminių sudėdamųjų dalių kilmę, pateiktas ištisas sąrašas būdų. Tai bus galima panaudoti visą sukauptą e, maistą prieš įsigaliojant reglamentui. Bus galima parduoti maistą išvengiant reglamento reikalavimo. E, Pažiūrėkime reglamento minusus. Pirmiausia, tai skirtingų reglamento interpretavimų galimybė. Taip pat e, neaiškiai apibrieštis, kas yra pirminis e, ingredientas, pirminė sudėdamoji dalis. Be to, verslininkai turės e, šitą pakeisti. Ne visos įmonės pajaus šio reglamento taikymo naštą, bet bus tokiu atveju. Kai kurios įmonės turės keisti darbo metodus dėl naujo reglamento. Ir tai pasakytina apie visas veikimo sritis. Nuo žaliavų gavimo, gavimo kiekių, turės būti užtikrintas pakankamas kiekis, taip pat e, turėsime galvoti apie skirtingos kilmės, skirtingas žaliavas. Reikės daugiau informacijos, konkrečios informacijos apie e, kilmės vietovę iškils nemažai klausimų ir dėl žaliavų kaupimo bei saugojimo. Turime skirtingas identifikavimo, stebėsenos sistemas, e, kurios leis išsiaiškinti, iš kur kilusios žaliavos. Be to reikės galvoti apie vidinius patikrinimus įmonių viduje, kad galėtume užtikrinti kokybės kontrolę ir deramą kilmės nurodymą. Todėl prailgintas e, prisitaikymo laikotarpis iki 2020 metų yra labai reikalingas įmonėms. Viena iš baimių, vienas iš būkštavimų susijusių su, su reglamentu yra tas, kad e, bus galima labai skirtingai interpretuoti reglamentą ir e, žaliavos ar pirminio produkto apibrėžimą tarp skirtingų valstybių narių, tarp skirtingų verslo rūšių. Lygiai tą patį galime pasakyti apie kontrolės institucijų darbą. Lenkijoje, pavyzdžiui, yra skirtingų inspekcijų, skirtingi inspektoriai veikia. Interpretuojamos e, nuostatos bus skirtingai verslininkų ir kontrolės institucijų. Dėl to e, iškils sunkumu, nes įmonės galės susilaukti baudų, uh, tai e, sukels, tai dėl to atitinkamai daugiau kainuos, pavyzdžiui, etikečių pakeitimas ir panašiai. Todėl labai svarbu įmonėms turėti vieną aišku taisyklių interpretavimo modelį. Mano nuomonė labai svarbu, kad Europos komisija paskelbtų gairės. Tai pateiktų konkrečių praktinių e, pavyzdžių, kaip nuostatos yra gyvendinamos. O ateityje mes turėtumėm e, panagrėti konkrečius maisto produktų pavyzdžius. Ar jeigu tose gairėse bus tik tai aprašymas, e, tai bus sunkiau, bet greičiausiai viskas turėtų būti pagrįsta klausimų atsakymų principu, nes e, rinkos veikėjai turės nemažai tokių klausimų. Europos komisijos gairės sumažintų uh, interpretavimo galimybės e, kontrolės institucijos verslininkams ir panašiai. Ir ES sukurtų e, vienodą veikimo metodą, ar bent jau panašesnį. Taigi bendrai galime pasakyti, kad šį reglamentą remiame, nes jis e, turi daugiau pliusų negu minusų, tačiau atsiras interpretavimo neiškumų. Todėl labai svarbu, kad būtų pasirinktas suderintas visos metodas visai ES. Ir kai kalbame apie kilmės ženklinimą, norime, kad būtų pritaikytos visos nacionalinės nuostatos, kurios bus sukurtos tuo metu. Ačiū. O dabar aš norėčiau pakviesti poną Jakobs. Ačiū ponė pirminkė, ačiū parlamento nariams, ponios ir ponai. Mano pristatymą įjungiant noriu padėkoti už šio diskusijos organizavimą apie maisto kilmės ženklinimą. Aš esu ir kai Apple's Food Drink Europe e, organizacijos atstovas turime įvairių narių, 25 nacionalinės maisto ir gerimų federacijas, viršinatinės sektorinės asociacijas, e, dirbančias kirpiklų, ingredientų, alaus gamybos, e, šokolado gamybos rytise, taip pat 21 bendra kontaktinė bendrovė. Jei pažvelgsime į didžiausią maisto ir gėrimų gamybos sektorių ES. Tai yra didžiausias sektorius pagal pridinę vertę. ES yra didžiausia eksportuotoja maisto produktų pasaulyje, to galime didžiuotis. Didelė dalis šio maisto produktų parduodama ES bendroje rinkoje. Pardavimas sudaro apie 90 procentų viso maisto ir gėrimų apyvartos. Prekyba tarp ES narių sudaro apie 250 milijardų eurų per metus. Tai reiškia taip pat, kad maisto tiekimo grandinės yra labai integruotos, dirba tarp valstybinių mastų ir yra daug, daug prekybos žaliavomis, ypač kai kalbam apie pieną, grietinėlę tarp valstybių narių svarbus faktas, tai yra ypač dėl to, kad pažymėjome 25-asias bendrosios rinkos metinės šiemet. 70 procentų to, kas pagamina ūkininkų, yra naudojama kaip žaliava perdirbant maistą. Tai yra didelė tarpusavio priklausomybė tarp e, ūkininkų ir perdirbėjų. Jeigu žvelgsime į teisinę sistemą, tai jau daug apie tai buvo pasakyta, bet norėjau priminti, kad jūs parlamente, taryba ir komisija jau išplėtė tą teisinę sistemą kilmės ženklinimo e, srityje per vartotojų informavimo reglamentą, e, užtikrinant, kad vartotojams ne, vartotojai nebūtų klaidinama, yra daug savanoriškų sistemų, taip pat ir paskutinis aktas dėl pirminių e, ingredientų kilmės ženklinimo yra papildomas elementas. Labai dažnai manoma, kad pramoniai nepatinka skaidrumas, kai kalbam apie kilmės informaciją, tai yra visiškai neteisinga. Bendrovės vis dažniau e, siekia užtikrinti vartotojų interesus, bet tam, kad jos tai galėtų daryti, reikia tenkinti ir sąlygas, turi būti vartotojų susidomėjimas, kuris nėra visą laiką labai vienodas, turi būti noras ir mokėti už šią informaciją, nes vartotojai nedažnai nori mokėti už papildomą informaciją ir tai turi būti įmanoma padaryti realiai, kadangi tiekimo grandinės dažnai yra labai sudėtingos, tai sunku kartais padaryti arba neįmanoma. Yra daug savanoriškų sistemų naudojimo rinkė, rinkoje, geografinės nuorodos turi eks, eksporto vertės, e, kurie sudaro 11,5 milijardo. Taigi didelis sustamėjimas yra priva, tomis E, sistemomis, kad e, didinti vietos ir geninės gamybos vertę, dėl perdirbimo metodų, taip pat, taip pat propaguoti aukštos kokybės ES maisto ir gėrimų produktus. Nes, kaip minėjau, esame didžiausi eksportuotojai pasaulyje. Jeigu pažiūrėsime apie privalomą privalomas nacionalinės taisyklės, pradėti galima nuo Prancūzijos. Visą tai buvo pristatyta kaip eksperimentas riboto galiojimo Jeigu pažvelgsime į varias priemonės, tai pamatysime, kad yra skirtumų tarptų priemonių pagal jų turinį, laiko ir tai ar bus rengiama ataskaita ar ne, ar bus tam tikras įvertinimas. Matome, kad pirmosios ataskaitos turėtų būti parengtos šių metų pabaigoje ir pamatysime, koks poveikis yra ne tik vartotojams, bet ir verslui bei prekybai. Jeigu pažvelgsime į nacionalinių priemonių poveikį verslui ir prekybai, E, nors tai pristatoma kaip e, eksperimentas, poveikis verslui yra netidėliotinas, nes bendrovės e, galbūt tiek keičia tiekimo grandinės, ženklinimo pakeitimus daro. Ir nors yra tarpusavio pripažinimo sąlyga daugelį dekretų, tai neužkarta kelią tiekimo renacionalizavimui. Pavyzdžiui, kaip matome Prancūzijos mėsos produktų atveju jie turi e, reimportuoti kumpį, e, kad pagamintų virtą kumpį. Jie negaliu paskliauti vien tik tai prancūzijos kumpių. Ir jie dabar susiduria su tam tikromis problemomis, patiria e, dėlių mažmenininkų spaudimą, kurie reikalauja, kad kumpis būtų pagamintas prancūzijoje. Dėl to importos mažėjo, pavyzdžiui, 20 procentų kai kuriais atveju ir sumažėjo uh, ir pelningumas kai kuriams bendrovėms. Taip yra dėl to, kad tiekimo praktikos pokyčiai turi būti vykdoma. Reikia atskirti gamybos linijas, kad galėtum tenkinti įvairias, įvairių šalių poreikius. Taip prarandamios taip pat ir sutartys. Nepamiršime taip pat ir neveiksmingumo atveju, dėl ko gali atsirasti taip pat ir maisto išvaistimo. Taip pat yra poveikis ir ES vidaus priekybai, prie ko dar grįšiu bet dėl to konkurencingumas mažėja taip pat ir mažesnė tikimo grandinė tuomet pasidaro. Dėl to e, žaliavų kainos gali pakilti ir dėl to pakilti gali ir vartotojų kainos. Kai kas čia čia minėjo, kad, kad mažmeninę kainą nustato mažmenininkas, o ne perdirbėjas ar ūkininkas. Taigi ne visada tos kainos vartotojų padidėja, bet jos gali padidėti, bent jau spaudimas sistemai atsiranda. Poveikis yra mažesniems e, bendrovėms, kurios dirba pasienio regionuose, arba bendrovėms, kurių e, žaliavų tiekimas yra įvairesnis. Poveikio vertinimai e, atlikti komisijos rodo, kad panašiai ir turėjo būti. Pavyzdžiui, kai mėsa yra ingredientas, tai sukelia iki 50 procentų didesnė veiklos, didesnės veiklos išlaidas, o pieno atveju 45 procentais. Taigi matome tą neigiamą poveikį teoriškai, mes tai vertiname, dabar matome realų poveikį rinkoje. Pavyzdžiui, smarkiai sumažėjo Belgijos eksportas pieno į Prancūziją po to, kai buvo įvestas Prancūzijos dekretas 17,7 procentais sumažėjo eksportas per pirmosius 12 mėnesių, kai buvo e, įsigaliojo dekretas. Tai nėra kažkas tai menko labai kalbėjau apie pieną, bet jeigu netgi pieno miltelių eksportas į Prancūziją visiškai sunyko, matome, koks yra neigiamas poveikis e, yra dėl to nacionalinio privalomo požiūrio prekybai Europos bendroje rinkoje. Ta pati galima pasakyti apie Vokietiją, jos eksportas į Prancūziją. Galiu pateikti ir Švedijos pavyzdžių, e, kurios eksportas į Prancūziją sumažėjo 30 procentų mėsos atžvilgių. Taigi matome pirmąjį e, to dekreto poveikį realioje rinkoje. Taip pat e, yra teisinių, procedūrinių ir kitų nuogastavimų. Pirmiausia, FIC reglamentas reikalauja, kad šalis pateiktų informaciją apie ryšį tarp tink, tink, tam tikros maisto kilmės ir kokybės. Ne viena iš šalių to dar nepadarė. Taip pat reikia pademonstruoti, kad yra poveikis vartotojams. Taigi, ar kalbame čia apie tikrus, susi, tikrai susigrūpinę vartotojus ar kitus tikslus? Pavyzdžiui, Ispanijos e, taisyklės teigia, kad ta priemonė taikoma būtent e, protekcionizmo tikslais. Ar iš tikrųjų toks yra tų priemonių po, e, tikslas? Toliau reikia e, analizuoti, kaip laikomasi įstatymo. Kai kurios šalis, Italija, Rumunija, pavyzdžiui, patvirtino teisės aktus nepranešusios apie tai Europos Sąjungai. O tai netitinka e, nustatytų Europos ligmens procedūrų. Be to yra tarptautinis elementas, nes tarptautinės prekybos partnerės nėra labai patenkinos. Kanada praėjusią savaitę pranešė, kad iškels bylą PPO prieš Italiją e, dėl makaronų. E, prekybos patikimumo prasme tai negerai taip pat. E, apie tas taisyklės reikia pranešti ir PPO taip pat, o tai iki šiol nebuvo daroma. Ir mums taip pat nelabai lengva, lengva E, turėti visą informaciją, kokios yra tos nacionalinės taisyklės. Taigi yra daug sumaišties ir daug nuogastavimų. Aš jau minėjau poveikio vertinimo tyrimus, kurie kai kuriais atvejais atrodo buvo ignoruojami. E, Kašto elementas čia yra svarbus poveikis vartotojų kainams, tarptautiniai priekybai ir mūsų, mūsų e, tiekimo grandinės konkurencingumo tarptautiniu mastu. Po to turime dar pirminių ingredientų kilmės e, ženklinimą. Aš čia pritarsiu kolegijai gerai, kad yra taikomas suderintas požiūris dėl pirminių žaliavų e, ženklinimo, bet mes e, ar galime laukti, kad taip, taip užsibaigs e, nacionalinių priemonių taikymas. Tų dviejų ligmenų koegzistavimas nėra trokštamas ir ko gero neveiksnus. Kai kurios šalis, kurios e, taiko nacionalinę sistemą, sistemas aiškiai sako, kad jos nutrauks nacionalinių sistemų taikymą, jeigu tos priemonės dėl primimių ingredientų kilmės vertinimo bus patvirtintos. Na, dabar jos įsigaliojo ir mes tikimės, kad tos e, nacionalinės priemonės išnyks. Taip pat trūksta aiškumo e, ir tai reikės spręsti. Mes dar rengiame E, suderintas e, gairias mūsų nariams, kaip įgyvendinti tas, e, tuos reglamentus. Galiausiai norėčiau pabrėžti, kad mūsų tiekimo grandinės nesibaigia prie valstybės sienų. Ne viena šalis ES neapsirūpina pilnai maistų savarankiškai, mes turim pasikliauti vieni kitais. Tiekimo grandinės taip suorganizuotos, kad jos būtų veiksmingos, efektyvos, kad būtų vengiama maisto produktų švaistimo, kaip galima daugiau, kad būtų užtikrintas tvarumas ir produktų prieinamumas visus metus. Ir jeigu mes norime eiti nacionalinių priemonių keliu, tai prarasime svarbiausią e, sąjungos aspektą, tai yra bendrąją rinką. Ir galiausiai niekam nebus naudingas toks nacionalinis požiūris, pralaimėsime visi, tai yra nulinius sumos žaidimas. Tai, ką turime, yra įvairios nuostatos, teisės aktai, kurie siekia neleisti klaidinti vartotojų dėl klaidinančių teiginių apie kilmės vertinimą, ženklinimą. Ir aišku, kuomet, kai norima mokėti už tą papildomą informaciją, tai operatoriai mielai teiks tą informaciją. Todėl reikia daugiau propaguoti aukštos kokybės europieškus produktus savanoriškai ir dirbkime kartu, o ne kovokime vieni su kitais. Labai ačiū. Ačiū. Na ir kitas e, kalbės ponas Kara. Prašom. Buongiorno tutti. Labadiena kolegos. Prašom jungti skaidrės. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Sveiki dar kartą, ačiū už kvietimą. Esu Paulo Kara, esu Ente Nacionalė Ryzė direktorius ir noriu pasidžiaugti, kad mus pakvietėte čia ir mes pakalbėsime apie Italijos ryžius ir taip pat apie ženklinimą ir ženklinimo problemas Europoje. Ente Nacionalė Ryzė Kas tai yra? Tai yra viešoji įstaiga priklausanti Miškininkystės ir Žemės ūkio ministerijai. Mūsų užduotis ginti nacionalinę produkciją bei gamybą. O taip pat turime ir mūsų mokslinio tyrimų centrą, kur ieškome tvarios gamybos sprendimų. Esame e, organizacija, kurią sudaro tiek gamintojai, tiek perdirbėjai e, ryžių sektorija. Italija ES pirma valstybė, gaminanti ryžius, sudaro 52, 52 procentus, po jos eina Ispanija, Portugalija, Graikija, Prancūzija, Rumunija, Bulgarija ir Vengrija. Bet e, e bendrai paėmus e, pasaulio ryžių auginime mes sudarome tik tai 0,2 procentų. Viena iš mūsų Italijos ypatybių yra ta, kad turime įvairiausių ryžių rūšių. Karnarolė arba Orio Janolė. Tai tos rūšys tapo tikrai prikybos ženklų. Noriu priminti, kad ES per ES komisiją pripažino Europos ryžių auginimą kaip viešai, e, viešojo intereso veiklą svarbę aplinkosaugai. ES auginami ryžiai yra tvarus aplinkosauginių požiūrių ir suteikiantis, e, tokiu būdu suteikiamos garantijos vartotojams, veikatos garantijos. Čia kalbu apie ES gaminamus ryžius palyginus su trečių šalių importuotais ryžiais. Pavyzdžiui, European Food and Food Safety Authority duomenimis importuoti basmatį e, ryžiai tik turi savyje įvairiausių kenksmingų ir ES draudžiamų medžiagų. ES ir konkrečiai Italijoje buvo susidurta su e, iš JAV importuotais ryžiais, kurių sudėtyje buvo rasta GMO pėdsakų. Todėl mes siekiame, kad būtų um, Italijos ryžiams numatytas atskiras ženklinimas, tai yra toks logotipas žalios, baltos ir raudonos spalvos, kuris nurodys Europos e, ryžių kokybę, kuri yra pagaminta ir užauginta Italijoje. Taigi tokia sistema yra neblogas atsakas, kovojant su trečiųjų šalių e, importuotais produktais ryžiais, kurių sudėtyje yra GMO pėdsakų. Taigi, Europos ryžiai arba Italijos ryžiai nėra žaliava nes e, mūsų rūšis yra aiškiai apibrieštos, jos yra naudojamos e, atitinkamiems ir konkretiems e, patiekalams gaminti, pavyzdžiui, tai yra tradiciniai patiekalai, bet taip pat ryžiai naudojami ir kitiems, nebūtinai Italijos tradiciniams patiekalams. ES auginami ryžiai ir augintojai konkrečiai susiduria su importuotų ryžių um, problema, kurių apimtis padidėjo per pus per pastarosius metus. Juolab, kad ryžių suvartojimas ES kaip tik ir padidėjęs, padidėjimas susijęs su būtent tų importuotų ryžių padidėjimu. Uh, Ir e, jie yra importuojami iš tokių regionų, kuriuose apskritai net ir žmogaus teisės yra ne, negerbiamos, pavyzdžiui, iš Kambodžos. Pasiūlyčiau perskaityti komisijos dokumentą, kuris buvo užsakytas iš tam tikros asociacijos ir tame dokumente kaip tik ir buvo analizuojamas mm, ryžių ir cukraus sektoriaus e, sektoriaus problematika ir žmogaus teisų pažeidimai šiame sektorius. Ir dar taip pat rengiamas naujas europinis forumas ryžių sektoriaus problematikai aptarti ir čia buvo pabrėžtas tiek aplinkosaugos, tiek ir darbo teisės normų laikymosi e, aspektas bei svarba. Yra ir kitas e, dalykas, tai vadinamas Italian sounding. Tai yra uh, europietiškų prekės ženklų padirbinėjimas. Matote šitą dėžę, arborio rais, bet tai nėra Itali, Italijoje užauginti ryžiai, nes aš prieš tai minėjau arborio prekės ženklą, kuris yra prikybio ženklas, bet iš tiesų čianai šis, šita ryžių rušis ne naudojama rizoto ryžių gamybai, bet tiesiog visiems kitiems e, patiekalams e, ir juolab, kad tai yra netikras produktas. Dabar perinu prie pranešimų išvadų. Italijos e, gamintojai ir tikrai jų dauguma pasisako už kilmės ženklinimo reikalavimus ir taip pat už tai, kad šitie reikalavimai būtų privalomi. Yra tik tai labai keli žemdirbiai, didesniai gamintojai, kurie galbūt pasisako prieš, bet Italijos didžioji dauguma gamintojai ir, sakykime, tie, kurie skiriasi nuo Rice Millers gamintojų, yra ta, kad jie pasisako už privalomą, tuo tarpu mano minėtas gamintojas už savanorišką ženklinimą. Dėkui uždėmesi. Grazie anch'io. Uh, next speaker is... Ačiū. Toliau Nikola Kopuliu iš Europos komisijos. Prašom. Yes. Oh. Thank you very much, uh, Madam Chair, and I would like to thank the committee uh, for... Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkui, kad pasikvietėte į šį keitimąsi nuomonėmis uh, dėl šio teisės akto įgyvendinimo. Diskusija vyksta praėjusį keletą dienų po naujojo reglamento patvirtinimo. Šiandien kalbame apie gyvendinimo teisės akto e, keletą aspektų. Ar jis yra naudingas, ar jis tenkina tikslus, e, kurios išsikėlė vartuo, e, gamintojai ir vartotojai. Kalbėsime ir apie norą e, sutvarkyti kilmės ženklinimo sistemą ES lygmenių. Labai svarbu prisiminti, koks yra e, šio e, gyvenimo teisės akto pagrindas. E, viskas prasidėjo aktyviomis diskusijomis jau per praeitos kadencijos kaden, komisijos kadenciją. Ir naujasis informavimo reglamentas buvo patvirtintas, kuriame kilmės ženklinimas buvo vienas iš kontroversiškiausių klausimų ir svarbiausios diskusijos aspektas. Parlamente irgi nebuvo vieningos nuomonės to klausimu. Valstybės narės irgi neturėjo vieningos nuomonės. Galų gale e, kompromisas buvo pasiektas, buvo sustiprintos ES taisyklės, pirmą kartą yra apibrieštas kilmės ženklinimas ir e, tai yra susiję su muitų kodekso apibrėžimais, be to yra numatytas privalomas kilmės ženklinimas tam tikroms mėsos rūšims. Buvo diskutuojama apie privalomas kilmės e, žymėjimus ir kitiems produktams, tačiau tai nebuvo patvirtinta ir Europos komisija parengė visą eilę pranešimų, kuriais buvo nagrinėjama, ar verta numatyti privalomą kilmės ženklinimą kitoms e, maisto produktų rūšims, ypač ir kalbama apie pieną, pieno produktus e, pieną kaip sudėdamąją dalį ir pirminės perdirbto produkto dalis. Iš šio pranešimo išplaukia ir apie tai jau e, kalbėjo Dorota. E, tai šudirkas buvo tas, kad e, kilmės ženklinimas buvo siejamas su skaidrumu vartotojų atžvilgių. Be to buvo manoma, kad tokiu būdu bus galima paskatinti vietos gamybą ir ES ūkininkai bus tuo suinteresuoti, tačiau bus ir neigiamų padarinių, ypač kai kalbėsime apie vidaus rinką ir administracinę naštą, kurią sukursime maisto gamybos operatoriams. Todėl Europos komisija nusprendė, kad e, privalomo kilmės ženklinimo reikalavimai pagal skirtingus teisės aktus suderinta su laisvanoriškų ženklinimo taisyklėmis ES sudaro gerą teisinę bazę, kuri užtikrins rinkos skaidrumą skirtingų klausimų e, kalbant. Buvo įtrauktas dar vienas elementas, nesusijęs su kilmės ženklinimu. Jo tikslas buvo toks. Kai kilmės ženklinimas yra naudojamas kaip priemonė reklamuoti rinkos produktus, turi būti neklaidydami vartotojai, turi būti teikiama teisinga informacija. Todėl maisto informavimo reglamente yra numatytas reikalavimas tiems atvejams, kai kilmės ženklinimas yra laisvanoriškas, nurodyti taip pat pirminių sudedamųjų dalių kilmę, jeigu ta kilmė skiriasi nuo galutinio produkto kilmės. Arba bent jau nurodyti tuos skirtumus. Prieš pradant kalbėti apie tikslę informaciją, reikėtų paprasčiausiai nurodyti, kad pirminios sudedamosios dalies kilmė nėra tokia pati kaip maisto produkto kilmė. Toks įgyvendimo teisės aktas turėjo būti patvirtintas jau 2013 metais. Taikyti jis būtų buvęs pradėtas jau 2014 metais, kaip ir visas kitas maisto informavimo reglamentas. Patvirtintas šis teisės aktas buvo tik prieš keletą dienų. Taigi vėluojama gana ženkliai. Tai atsitiko dėl temos kontroversiškumo ir be išsiskyrusių nuomonių, su kuriamis susidūrė komisija reikėjo iškoti gero sprendimo. Šis įgyvenimo teisės aktas bus pradėtas taikyti 2020 metais, taigi numatytas perinamasis laikotarpis uh, maisto verslo operatoriams, jie galės pristaikyti prie naujų taisyklių, taip pat yra numatytas tam tikras lankstumo lygis. Yra numatyta visa geografinių zonų, uh, visas sąrašas, uh, kur, kai galėsime pritaikyti pirminio produkto kilmės reikalavimą, bet to yra numatytos informacijos teikimo sąlygos, stengiantis užtikrinti, kad informacija būtų matoma ir kad galutinio produkto kilmės ženklinimas išliktų teisingas visuomet. Nepaisant to, kad įgyvenimo teisės aktai jau, taktas tai, tai jau patvirtintas, mes dar laukime, kada bus e, parengtos nacionalinės priemonės. Iš tiesų, jei neklysiu, septynios valstybės narės informavo Europos komisiją, kad yra patvirtintos nacionalinės taisyklės reikalaujančios privalomo maisto sudėdamųjų, mėsos, atsiprašau, pieno ir pieno produktų sudėdamųjų dalių ženklinimo. Tai yra priemonės, apie kurias buvo pranešta Europos komisijai. Tos priemonės e, eksperimentinio pobūdžio, taigi jos yra e, taikomos ribuotą laiko tarpą, didžioji jų dalis baigs galioti vėliausiai 2019 metais ir valstybės narės įsipareigojo suteikti Europos komisijai ataskaitą, kurioje bus paaiškinamas nacionalinių taisyklių poveikis vartotojams ir taip pat e, vidaus rinkai bendrai, prekybai vidaus rinkoje. Kai Europos komisija tas ataskaitas gaus, jas išnagrinės be bejonės labai didžiai ir tada Žiūrėsime, kas ką reiškia, galvojant apie tolesnę politikos raidą ES lygmenių, politinius pokyčius ES lygmenių. Galiu pasakyti, kad nacionalinės priemonės baigs galioti automatinio pratesimo galimybė nėra numatyta. Todėl, jeigu valstybė nori ir toliau norės taikyti savo patvirtintas priemonės, reikės dar kartą informuoti Europos komisiją. Tiesa ta, kad ne visos valstybės narės parengė tokias nuostatas, nes e, ši raida labai aiškiai atspindi prieš keletą metų vykusias diskusijas. Valstybės narės, kurios pasisakė už privalomą kilmės nurodymą, e, buvo nusivylusios komisijos ataskaitos rezultatais ir Teisės aktų įgyvendinimo pavėlinimas e, iššaukė nacionalinių taisyklių atsiradimą. Aišku, tai nepasakytina apie visą Europos Sąjungą. Tiek aš ir norėjau Jums pasakyti. Galiu tik pridurti, kad Europos komisija jau yra pasirengusi bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad e, galėtų pateikti visus reikalingus išaiškinimus, e, ir padaikinti nereikalingas interpretacijas susijusias su e, gyvenimo teisės aktu. Ačiū, ponė komisijos atstovė. Dabar klausimų ir atsakymų dalis. Jau porą asmenų užsirašė. Jeigu dar kas norite, prašom. Pirmiausia, panas Erdoš. Köszönöm a szót, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt előadók, tisztelt bizottság. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy idén március. Ačiū, kolegos. Ačiū ekspertams. Norėčiau priminti, kad kovo pirmąją dieną buvo patvirtintas reglamentas dėl medaus. Daug narių jam pritarė ir mes tikimės, kad Europos komisija ir valstybės narės pasirūpins, kad būtų vykdoma kokybiška medaus priekyba. Ir bus įmamasi priemonių prieš tuos, kurie nesažininkai pardavinėja medų Europos Sąjungoje. Yra tokių uh, prekiautojų, kurie um, e, visai suklastoja medų, padirbinėja medų ir vartotojai yra klaidinami tokiu būdu. ES turėtų pasirūpinti, kad taip toliau nebūtų. Europos produktai kartais yra sumaišomi su atsivežtais iš už ES ribų, pavyzdžiui, iš Kinijos atsivežamas dirbtinis medus ir jis yra sumaišomas su Europos medum. Akacijų medus e, atsiranda rinkoje. Jis dabar yra parduodamas pigiau, nes jis yra padirbtas paprastas vengriškas akacijų metus e, yra parduodamas tokiamis sąlygomis kaip toks padirbtas metus ir tai yra e, liūdna padėtis e, bitininkams. Reikia taisyklių, kad tokių dalykų nebebūtų. Turime pasirūpinti, kad Europos gamintojai iš tiesų maisto gamyboje naudotų europietišką medų ar medaus produktus. Jeigu aš viską teisingai supratau, kilmės etiketės e, kol kas yra neprivalomos, jos yra laisvanoriškos. Problema yra ta, kad e, šioje srityje turi būti dedama daugiau pastangų, kad padirbti produktai nebūtų parduodami ES rinkoje. Ačiū, ponė Kavas. Sí, gracias, yo. Eh, quería dar también las gracias a los expertos. Ačiū. <clears throat> Aš taip pat norėčiau padėkoti ekspertams. Ir pakalbėti apie ir įžius, apie kurios kalbėjo ponas Kara. Mums labai nerima kelia ryžiai, ponoj Paulo de Castro ir man rūpėjo tas klausimas, mes parašėme komisijos nariai Malmström kaip parlamento klausimą praėjusią savaitę, gegužės 31 Komisija sutiko priimti Kopakodžeką grupės nuomonę. E, tai yra jautrus klausimais, reikia vis įvairiausių sąlygų kalbant apie Kambodžą. Ir tai yra numatyta sustarime dėl visko išskyrus ginklus. Europos komisija Komisijai norėčiau užduoti klausimą, ar, pavyzdžiui, tokie ženklimi kaip e, pagaminta Italijoje ar pagaminta Ispanijoje bus pakankama e, savaime. Ar reikėtų dar specialios programos? Nes jeigu nedėsime pastangų propaguoti mūsų produktus, jeigu žmonės nežinos, iš kur tie ryžiai Tai nėra prasmės galbūt sakyti, kad e, tai pagaminta Italija, jeigu vartotojai nenorės vis tiek jų pirkti. Ar jūs manote, kad yra dar galimybių išgelbėti ryžių sektorių? Ispanijoje ryžiai auginti aplink Valenciją dingo. Ir aš, pavyzdžiui, labai nerimauju, kad prarandame ryžių auginimo tradicijas ir Andaluzijoje, Mursijoje. Manau, kad gali jau būti per vėlu išgelbėti ryžių auginimą. Ką manote? Labai ačiū, ponas Andrijo. Ačiū, ponia pirminkė. Aš nenustebau e, išgirdęs komisijos atsakymą mm esame tai jau nekartą girdėję, bet aš, aš esu priblokštas. Yra ES patirties ir diskusijų parlamentuose ir jūsų darbas nesižvelgia į tai. Nesižvelgiame į patirtį visose Europos šalise, tai pribloškia. viskas vyksta greitai, technologijos plėtojasi greitai. Ir na, mums visgi tenka sulaukti, kol komisija kažką tai padarys, nes klubu e, vartotojai tikrai domisi kilme ir maisto produktų sudėtimi, kokią įtaką jie daro žmonių sveikatai, yra atsirandančių visokių lygų, yra kenksmingų medžiagų naudojama, kurios kenkia ir e, inkstams ir kitiems organams. Ir reikia šį procesą paspartinti. ir e, reikia skubiai imtis kažkokių tai priemonių. E, Jeigu pirmiausia surinkama patirtis, po to aptariami rezultatai, po to žiūrima, kaip tos rezultatus įvertinti ir gyvendinti, reikia daryti viską greičiau. Tai nėra menkas klausimas. Atsiprašau už tokį pasakymą, ponia pirinkė. Reikia prabusti, nes kilmės klausimas yra ne tik kilmės klausimas. Tai yra informacijos tikimas ir vartotojams, ir rūpinimasis e, vartotojais. Aš sakau Jums, ponė komisijos stovė, kad tai yra labai svarbus klausimas, reikės sparčiau viską daryti. Ačiū toliau, panas Dorfon. Dėkuoju, norėjau pakalbėti apie ryžius ir apie tai, ką minėjo kolega Heirant. Žinoma, kad kilmės nurodymas gali pagerinti situaciją, bet esminė Problema yra ta, kad mes mūsų supratimu importuojama prekes iš e, tų šalių, kurios net netitinka PPO taisyklių. Pavyzdžiui, prieš keletą mėnesių aš lankiausi Kambodžoje, pripažinsiu, kad tai nėra demokratinė šalis, o blogiausia yra tai, mums, o taip pat ir tai pačiai šaliai, kad e, tiesiog ta šalis jau nebegali figuruoti tams šalių sąraše. Metai bėga, norime keisti muitų sistemą, mes nuolat pasisakėme už tai, kad tokioms valstybėms būtų taikomi aukštesni muitai, bet e, niekas nepasikeitė. Ir čia kalbu tik tai apie ryžius. Tai aktualu Italijai, bet e, galime rinktis ir kitus produktus ir vis tiek problematika bus panaši. Labai gaila. Ar dar kas nors norėtų mm, pakalbėti, pana Kadenbach? Labai ačiū už jūsų pasisakymus. Manau, kad galiu pritarti ponui Dorfman, mums e, reikia galvoti apie visą ES projektą ir aptarti visą tai pagal sektorius, e, ūkių politiką, vidaus rinką ir taip toliau. Tačiau šiandien kylantis klausimai yra tokie, kad jų negalima taip sektoriškai kategorizuoti. Manau, kad produktų ženklinimas gali padėti nesijimant protekcionizmo. Manau, kad galime suteikti vartotojams apsispręsti, informuoti juos, kad produktas atvyko iš tokio ir tokio regiono. Galbūt ir vartotojai galėtų prisidėti prie kovos su klimato kaita, nepirkdami produktų il, iš toli transportuotėms produktų ar nepirkti produktų, kur nesirūpinama žmonių gyvenimo kokybė. Taigi galbūt vartotojai galėtų imtis remti tam tikrą regioną, pirkdami iš to regiono produktus. Ir kalbant apie klimato, prekybos politika. Tai visa, visam tam reikia tokių, tokio ženklinimo, kitaip vartotojas negali priimti sprendimo būdamas informuotas. Tai ne tik prote, tai ne protoksinizmas. Tai tiesiog aš kaip vartotoja noriu žinoti, viską, kad galėčiau priimti sprendimą. Nu, galbūt noriu paremti regioną, ar noriu pirkti produktus, kurie nebuvo vežti e, iš labai toli. Aš manau, kad neužtenka savanoriško ženklinimo. Mums atrodo reikia ženklinimo, kuris e, suteiktų vartotomis informaciją ne tik apie ryžius, bet apie visus produktus. Ačiū. Ir ponas Dekastro paskutinis. Grazie, kolega. Dėkoju, pirmininkė. Na, aš irgi įkišiu trikdaštį visą šitą diskusiją, bet e, kai kurie kolegos jau man užbėgo už akių. Taip, mes turime padaryti taip, kad vartotojai galėtų sąmoningai rinktis ir laisvai. Negalime jų versti, bet turime juos informuoti. Tiesiog e, pirmos diskusijos metu buvo iškelta mintis, kad e, tas ženklinimas labai panašus į šviesoforą, kur raudona spalva tam tikrą prasme verčia rinktis vieną ar kitą produktą. Aš kreipčiausi į komisiją. Tikrai vertinu komisijos darbą, komisaro Andriukaičio darbą, padaryta nemažai pažangos, tačiau parlamente tiek plenarinės sesijos metu, tiek ir darbė komitetuose mes e, nemažai dirbome. Deja, į tai atsižvelgta nepakankamai. Kolegos tą labai aiškiai pasakė. Turime vartotojams leisti pasirinkti ir turime juos informuoti. Tai ta prasme, kolega Ergos taip pat e, mums kalbėjo apie tai, kiek mes galime padaryti. Pavyzdžiui, Ispanijos, Portugalijos, Italijos vartotojai pirkdami pomidorus dažnai e, susiduria su konkurencijos pažeidimais, nes yra importuojami iš trečiųjų šalių pomidorai. Tuo tarpu toksai ženklinimas kaip tik ir paaiškintų, įspręstų visą situaciją. Na, atsižvelgime ir į tas aštuonių valstybių patirtis. Todėl sakyčiau, kad labai dėmesingai turėtume jas įvertinti ir tai atsižvelgti. Taip pat Food and Drink in Europe atstovo norėčiau dar sįką pasakyti, kad 45 procentai, apie kuriuos jūs kalbėjote, dėl to privalomo ženklinimo iš tiesų yra per dideli skaičiai. Aš remiuosi bent jau italijos patirtimi. Uh, Tikrai, mes diskutavome apie tai ne vieną kartą ir parlamente. Visi daugmaž e, sutarėme, mastome vienodai. Ir dabar turime, na, apsiriboti. Apsiriboti tuo, ko pageidauja ir nori vartotojai. Dėkui. Kolegos, ačiū už jūsų komentarus ir klausimus. Ir dabar kreipiuosi į pranešėjus. Jūs galite atsakyti į klausimus, sureaguoti Turbūt e, galime pradėti nuo kito galo. Šį kartą pradėsime nuo komisijos. Na, grįšiu prie medaus, maišyto medaus su Kinijos medumi ir panašiai. Prie šios pastabos. Taigi, principas ir toks Bet koks maistas, kuris yra saugus, pate, gali būti ES rinkoje. Negalime naudoti kilmės ženklinimo priemonės kaip kliūties prekybai. Negalime įvesti to privalomo kilmės ženklinimo ir deklaruoti, kad siekiame kovoti su Kinijos importu. Jeigu produktas yra saugus, jisai laisvai gali būti importuotas į ES ir e, išleistas į rinką. Jeigu jisai jau yra rinkoje, tai tada reikia užtikrinti tinkamą informaciją vartotojams, kad pirkėjai tiesiog žinotų, kai, kad jie perka, pavyzdžiui, kinietišką arba europietišką produkciją. Tai bet kokio ženklinimo prievolės e, tikslo esmė. Dabar sureaguočiau pono Andreu pasisakymą, sakyčiau, agresyvokas pasisakymas e, ir galbūt nesažiningas. Taip, suprantu, kad jūs uh, tikitės skaidrumo ir tos kilmės informacijos pozityvumu, reikalingumu, bet nepamirškite, kad nuo 76 metų kilmės ženklinimas pagal Teisingumo teismo praktika yra traktuojamas kaip kliūtis patekti į vidaus rinką. Tokia buvo ir komisijos pozicija. Na, aš tiesiog e, sakau, kaip kokias galioja teisės normos. Taip, bet įvyko pokyčių tiek teisėje, tiek politikoje ir pastaraisiais metais. Ir atsirado tam tikrų lankstesnių išimčių dėl kilmės informacijos patikimo ir galima sakyti ta pažanga labai pažangi, revoliucinga net buvo Kanados reakcija. Ir e, mes patys suprantame, kad negalime tenkinti visų vartotojų poreikių. Yra vidaus rinkos reikalavimai, yra vartotojai, yra tarptautinė rinka. Nėra taip paprasta komisijai iš karto įvesti tuos privalomus reikalavimus. Manau, kad šitas įgyvendinimo aktas, kuris net ir nereikalauja tos privalomos kilmės nurodymo nuostatos, ta, tas privalomas ženklinimas, galima sakyti, tapo privalomas šalims renkantis jį savarankiškai. Bet negana to buvo nemažai ir ginčių. Komisija siūlo, paskiau teisėkoros institucijos galiausiai turi tvirtinti aktą, kurį galiausiai gyvena kiekviena valstybė. Tai mes turime užsitikrinti tiek institucijų, tiek ir valstybių narių palaikymą. Taigi mes žiūrėsime, kokiegi bus pranešimai, informacija iš šalių, kai jie pasieks komisiją, tai žinoma mes pateiksime ir savo pasiūlymus. Ačiū, ponas karą. Na, pabandysiu atsakyti į klausimus. Taip, yra susirūpinimas dėl šio sektoriaus ir aš kalbėjau apie sausio 23 dienos forumą, Europos forumą skirto ryžiaus problemams aptarti. Turiu pasakyti, kad 2013 metais mes jau buvo suburta tyrimo komisija dėl importo iš trečiųjų šalių be muitų. Mes bendradarbiavome su Prancūzija, Ispanija, su kitomis valstybėmis, daugelį subjektų ir taip pat e, prieėmė išvados, kad e, iš tiesų importas be muitų nepasiteisina. Ir Mes parengėme dokumentą, siūlėme tam tikras rekomendacijas e, patikrinti, e, kokie yra dvišaliai susitarimai, nes tiek ryžiams, tiek cukrui paaiškėjo, kad tiesiog labai dažnai pažeidžiamos piliečių teisės arba darbo teisės tose gynybos šalyse. Tai todėl e, kolega yra teisus, kad Kambodža net negalėtų patekti į minėtą sąrašą. Sakyčiau, kad to šalis iš tiesų net pačios e, kuria įvairias e, ryžių perdirbimo nelegalias įmonės. Iš Olafo gavome informacijos, e, kad Kambodžos gamintojų, augintojų asociacijos pateikė teisės aktų pažeidimo atveju. Į tai turime atkreipti dėmesį ir turime išlikti vieningi. Sakyčiau, kad mes turime dar galimybę šį ryžių sektorių apsaugoti, nes ryžių kultūra prisideda taip pat auginimas prie aplinkosaugas daugelį upių žiočių teritorijų ryžių augintojai tiesiog e, apsaugo, nes e, apsaugo potvinių vandenių skerptis į žemynų teritoriją. Tai yra tik tai paprastas pavyzdys, o tokių pavyzdžių yra nemažai. Galiu priminti, kad sausio 23 dienos e, forume buvo kalbėta ne tik apie išimtis, apie ženklinimą, ne tik apie privalomą arba savarankišką ženklinimą, bet taip pat buvo nagrinėtas ir socialinis bei aplinkosauginis aspektas. Kalbėjome ir apie tuos nulinius muito mokesčius ir dėl to tiesiog pareikalavome, prašėme pradėti tam tikrą reklaminę kampaniją, informavimo kampaniją, nes, e, sakykime, dėl ryžių Italijoje mes e, kartu su na, kompetitingomis ministerijomis kaip tik ir pradėsime vietinės produkcijos reklamavimo kampaniją, bent jau savo šalyje. Dėkuoju, ponas Jakobsas. Ačiū. Ačiū už tokius įdomius klausimus. Aš pamėginsiu juos trumpai apžvelgti savo atsakymuose. Niekas negali neikti, kad reikia tiesiog daugiau skaidrumo. Parlamentas už tai pasisako, mes irgi galime tam pritarti. Bėda atsiranda tuo met, kai atsiranda tam tikra segregacija, maisto eikvojimas, didesnės maisto kainos ir žaliavinės kainos. Kai kuriais atvejais situacija tampa nevaldoma. Todėl mes esame tarp, taip sakant, kūjo ir priekalo, nežinome, kaip e, pasielgti. Ir dėl tos priežasties labai svarbu žvelgti į šias nacionalinės priemonės atidžiau. Mes rekomenduotume komisijai tą padaryti, e, na, vienu sėkiu, o ne atskirai nagrinėti kiekvieną tą šalį iš aštuonių. Reikia tokio holistinio požiūrio. Manau taip pat, kad svarbu pripažinti, jog ne tik pakanka pateikti informaciją ant ženklinimo, nes e, paprastai kompanijoms tai yra įprasta praktika, bet jeigu yra vartotojų interesas ir jeigu jie pasiruošia sumokėti už tai kainą ir jeigu praktiškai tai manoma padaryti verslui, tai verslas tą nesunkiai gali e, ir daryti, manęs mato tame naudą rinkoje. Mes turėtume tiesiog padėti tuos sektorius, kurie susiduria su sunkumais, jeigu kalbame apie ryžių, gal, galima taip pat kalbėti ir apie pieno sektorių, kaip minėjau anksčiau, gamintojai, o taip ir pat ir perdytojai, perdirbėjai labai tarpusavį susijai. Kilmės ženklinimas nebūtinai gali būti E, vienintelis sprendimas, sprendimas, pasakyčiau taip pat ir už labai kokybiškų produktų reklamavimą ES, nes mes tikrai apie tai esame kalbėję bendros rinkos diskusijų kontekste. Ačiū ponui Jakobsui, toliau ponia Kozlovska. Ačiū pirmininkė tikrai galiu pritarti prieš mane kalbėjusiam kolegui, jisai kalbėjo apie tas e, įmonės. Taip, yra daug atliktų rinkos tyrimų. Ir įmonės, kompanijos tikrai jos nori atsiliepti į vartotojų poreikius. Tačiau sprendimai yra nevienodi. Ir įvarangus įvairūs pažangus sprendimai, yra pateikiama kilmės informacija, Ir sakyčiau, kad ta informacija yra labiausiai laukiama. Todėl įmonės, tai, įmonės tai supranta, į tai atsižvelgia, bet privalome kad e, padaryti taip, kad e, patvirtinti teisės aktai būtų praktiškai įgyvendinami ir kad jie būtų skirti tik tai ne vienam sektoriu, o kiti sektoriai būtų pamiršti. Taisyklės turi būti aiškios, turi e, taip pat jos būti išaiškintos iš anksto įmonėms. Turime iš anksto apsvarstyti, kokia gali būti nauda. Įmonės turi pasiruošti. Ir įvertinti pasiekmes. Be tokio įžanginio darbo Jeigu vien tik tai mes e, kliausimės e, tuo savanorišku kilmės informacijos pateikimu, tai to nepakaks. Ir jeigu galiausiai pabaigoje liks tik tai sava, sava, savanoriška, ta savarankiška sistema, tai to nepakaks. Mes turime žengti žingsnį toliau palyginus su 76 metais. Kągi, ačiū visiems, e, kurie dalyvavo mūsų diskusijos ačiū pranešėjams ir dabar aš mm, kviečiu pono Dekastro apibendrinti mūsų diskusijas. Dėkoju. Na, nėra čia daug ką ir pasakyti. Aš tikrai greičiau prisijungti prie padėkos žodžių. Aptarėme iš įvairių pusių, iš įvairių kampų labai svarbę problemą. Tai yra maisto ir žemės ūkio produktų kilmės ženklinimą. Tiesiog e, norėčiau pasakyti, kad parlamento noras galėtų konkretizuotis artimiausių metų. Labai tikiuosi, kad e, viskas baigsis konkrečių komisijos teisės aktų pasiūlymų. Žinoma, kad e, dėl Šio klausimo mes e, diskutuosime ir toliau iš įvairių požiūrių. Kartu yra Envi, Žemės ūkio komitetu. Manau, kad šie komitetai gali išvelgti ir kitokios problematikos ir mūsų išvados galėtų prisidėti prie geresnių teisės aktų parengimų, kurios gintume ES piliečių ir vartotojų interesus. Tiek tikriausiai pabaigai. Sakyčiau, labai gera popietė, darbinga popietė. Nepaisant to, kad pirmadienis e, nėra pati tinkamiausia diena tokio pobūdžio diskusijoms, nes mūsų parlamento nariai dažniausiai sugrįžta į parlamentą ir į Briuselį tik tai pirmadienio vakare, todėl dėl to daugelio ir nematote kartu su mumis, bet kokiu atveju vis tiek ačiū Jums ir geros kelionės namo.